Colleagues, uh, perhaps we could uh, start. Uh... Kolegos, pradėkime šio popiečio sesiją. Kol kas komiteto narių nėra daug susirinkę, bet reikėtų pradėti. Pone Greslė, mūsų pirmininkė turėjo trumpam išeiti, bet greitai ir sugrįš, o dabar aš perimsiu pirmininkavimą ir pradėsiu šio popiečio sesiją mes e, šiandien truputį pakeisime e, darbo atvarkę ir pirmąjį pranešimą, kurį svarstysime po pietų, e, pradėsime kalbėdami apie ES finansinių interesų apsaugą ir konkrečiai apie žemės ūkio dalykus. Ponas Savarma čia yra pranešėjas. Dėkoju, pirmininkė, džiaugiuosi, kad galėjau renkti šį savo iniciatyvą rengiamą pranešimą, nes e, kai žiūrime į mūsų laukiančias perspektyvas ir ateitį, tai e, tai, ką aš matau, iš esmės mane baugina. Uh Per savo poros minučių pristatymą pabandysiu paaiškinti, kad e, tai, kas numatyta, gali atverti labai daug galimybių, tačiau tuo pat metu yra labai sunkiai įgyvendinama. Tai yra didžiulis iššūkis, e, susidurėme žemės ūkio politikos rytyje su tam tikru e, administraciniu monstru, ypatingai kai kalbame apie kontrolės sistemas ir mechanizmus. Thank you. <clears throat> Visą šitą užduotį aš e, įsivaizdavau tam tikram kontekste ir konkrečiai e, naujosios žemės ūkio e, politikos kontekste ir konkrečiau netgi žalinimo ar ekologinės politikos kontekste. Ir problema, kuri iškyla mums, kai kalbama apie biudžeto kontrolę ir sąjungos finansinių interesų apsaugą. Yra štai kokia, tai, kas turėjo tarsi būti supaprastinimas taisyklių, iš tiesų išvirto į visiškai priešingą nuomonę. Auditorumai savo nuomonėje 2012 metų nuomonėje numeris vienas, kur kalba apie 14-20 metų perspektyvas, nurodė, kad e, e, mechanizmai skirti BŽUP išlaidoms tebelieka labai sudėtingi, ypač e, dalykai, kurie susiję su susietaja parama, toli gražu netitinka supaprastinimo principo. Taigi vėl ir vėl susidurėme su pernelyg, pernelyg sudėtingomis taisyklėmis. Na ir kalbant apie, apie, apie žalinimą ar tvarumą, visų pirma, yra kelių lygių reikalavimai, visų pirma, laikymasis aplinkos sauginių reikalavimų, paskui e, pirmajame ramstyje atsiranda tiesioginiai žalieji vadinamieji išmokėjimai, e, jiems tenka apie 30 procentų E, finansavimo, e, ten kalbama apie e, tvarumo praktikos skatinimą ir ūkininkams, kuriems teks pagal naujosios BŽP reikalavimus ūkininkauti, E, susidūrus su e, reikalavimais, e, kurie turėtų būti kontroliuojami, atsiranda dar viena, vienas biurokratijos sluoksnis ar lygis. Na ir ant, antrajame ramstyje, tai yra kaimo plėtros programoje, bent 30 procentų numatytų priemonių turi būti laisvanoriškos priemonės taip pat susijusios su ekologinimu. Aš nesakau, kad reikėtų e, atsisakyti tų iškeltų tikslų. Sakau tik tai, kad su šia sistema labiau negu kada anksčiau mes e, neišvengiamai turime kelti klausimą dėl tinkamos pusiausviros tarp mažesnės administracinės naštos iš vienos pusės ir e, e, veiksmingos finansinės kontrolės iš kitos. BŽOP kontrolė jau ir taip mums kainuoja per metus apie 4 milijardus eurų. Ir e, tenka spėti, kad kai naujasis programavimo laikotarpis įsibėgės, Europos audito rūmai aptiks šiame sektoriuje aukštesnius klaidų lygius, o ne mažesnius. Taigi, visai tikėtina, kad šiais kitais metais tie skaičiai BŽUP sektoriuje, atsižvelgiant į reikalavimus pirmam ir antram ramščiuose, bus dar prastesni. Todėl aš ir siūlau šiame pranešime e, aptarti tokius dalykus kaip kontrolės e, atsiperkamumas. E, sakiau, kad jau kainuoja 4 milijardus per metus. Ir čia iškyla klausimas, o ką galime daryti BŽUP sistemoje veikdami ką ten įmanoma padaryti. Aš sakyčiau, kad reikėtų turėti sistemą, kuri labiau remtųsi veiklos auditu, veiklos vertinimu. Ir tada aš teigiu, kad jeigu mums pavyks pasiekti to, tai drauge su tuo atsiras ir taip norimo supaprastinimo. Ir draugė sudėjus tie abu dalykai e, turėtų nulemti kontrolės e, e, mažesnius kaštus ir e, geresnę finansinių interesų apsaugą. Galbūt rizikos paremtos kontrolės veiksmingesnis panaudojimas taip pat yra viena iš mano labiau akcentuojamų temų. E, po šiom idėjom e, slepiasi tam e, tikrų pavojų, bet aš čia giliau dabar šiame etape nenorėčiau plėstis, kad auditorumai gautų patikimus uh, E, duomenis iš valstybių narių ir mokėjimo agentūrų, e, kaip užtikrinti, kad tie duomenys būtų teisingi ir būtų patiekiami komisijai. Tai e, yra tik tai kelios iš problemų, kurias aš paminiu, kaip kai kuriuos iš tų klausimų spręsti. Viena mintis būtų pasiremti e, naujuoju e, sertifikavimo institucijų vaidmeniu, kaip kad finansų reglamentas nurodo. E, čia tikslas būtų gyvendinti vieno audito schemą, kad būtų tik viena audito grandinė iki pat galutinio naudos gavėjo. Tai yra ambicingas uždavinys, bet pravartu būtų jį panalizuoti. Kitas dalykas būtų e, pasigilinti į e, inspekcijų kontrolės e, lankstesnį avimą, kad galima būtų pereiti prie kontrolės, kuri remiasi veikla, veiklos įvertinimu. Ir tada tai leistų kurti riziką paremtas audito strategijas ir draugės sudėjus tie abu dalykai e, atneštų laukiamą, laukiamą efektą. E, yra ir tam tikrų e, rizikų ir pavojų, jeigu labiau remsimės riziką ir kontroliuosime tik tai ten, kur klaidų rizika yra didesnė, galime patekti į užburtą ratą kur, e, kur e, rasime vis daugiau ir daugiau klaidų. E, štai tokie yra keli iš klausimų, kuriuos turėtume panalizuoti. Šis savos iniciatyvos pranešimas žinoma remsis dabar galiojančių teisės aktų pagrindų ir vienas iš dalykų, į kurį reikia atsižvelgti, kalbant apie darbų grafiką, E, būtų, pavyzdžiui, e, tiesioginių išmokų reglamentas, kuris numato, kad iki 17 metų kovo pabaigos komisija pateiks įvertinimo ataskaitą apie nuostatų susijusių su ekologiškai svarbių vietovių e, elementais ūkiuose. Na ir e, iki 2018 metų turi komisija parengti taip pat ir stebėsenos bei vertinimo bendresnė ataskaita. Taigi čia yra tam tikri laiko punktai, laiko grafikai, kuriuos turime turėti galvoj. O kalbant apie šio pranešimo darbų grafiką, šiandien pirmą kartą keičiamės nuomonėmis. 24 kovo E, surenksime viešus klausimus ir e, e, Žemės ūkio reikalų komisijos narys Phil Hoganas pažadėjo dalyvauti, bus audito rūmų atstovai, bus ūkininkų atstovai ir tarp kitų prelegentų bus ponas Patočnikas, e, Žemės ūkio ateities e, forumo pirmininkas. Na ir po to e, svarstysime šio pranešimo projektą balandžio 13 arba 14 dieną. Tada bus nustatytas ir pakeitimų teikimo terminas. Balsuoti komitete planuojame gegužės mėnesį, o plenarinėme posėdyje turėtume jį svarstyti birželio mėnesį. Tai tiek, ponė pirminkė. Labai ačiū už šį pasakojimą. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Tai aš norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovams, prašom. Yeah. <clears throat> Thank you very much. Uh, let me... Dėkuoju. E, turiu pasakyti, kad mus šis pranešimas labai domina. Mes puikiai žinome, kad e, kontrolė BŽUP sektoriuje iš tikrųjų yra didelė e, administracinė užduotis ir valstybėms narėms, bet ir komisijai ir auditorumams. Šiame sektorija per metus atliekama maždaug 50 tūkstančių finansinių uh, operacijų e, atliekama beveik 10 tūkstančių patikrų vietose. Ir e, ponas e, Savama paminėjo 4 milijardų sumą, kiek kainuoja kontrolės ir administravimo darbai, jeigu mums pavyktų sumažinti tuos skaičius, tai tada, žinoma, tai būtų labai pravartu. Keletą dalykų reikėtų pasakyti. Labai svarbu pastebėti, kad e, kontrolės pastangos iš valstybių narių ir komisijos pusės didelė dalim priklauso nuo politikos mechanizmų, kurie yra sukūriami. Kuo sudėtingesni tie mechanizmai, tuo sudėtingesnė bus ir kontrolė. Uh, Ir tai, žinoma, riboja galimybę supaprastinti kontrolę. Jeigu nenorime, kad jos veiksmingumas ir galimybė aptikti klaidas nukentėtų. Kitas dalykas, mes susidurime su pasidalimuoju valdymu, kitaip sakant, visa ta kontrolė turi būti atliekama valstybių narių. Tai reiškia, kad tam tikra e, atsakomybės dalis organizuojant šią kontrolę tenka valstybėms narėms ir į tai reikia atsižvelgti, kai kalbame apie šią problemą. Trečia mintis būtų štai kokia. Pagal kontrolės taisyklės, kurios yra nustatytos atitinkamuose ES reglamentuose, e, ta kontrolė didelė dalim turi remtis riziką. E, reprezentatyvumo elementas yra pakankamai didelis, bet didžiai dalimi remiamasi rizikos vertinimu, Ir e, turiu pripažinti, kad sutinku su pranešėju, kad e, jeigu mes pirmajame, pirmajame e, e, lygmenyje susidursime su daugeliu klaidų, tai tai gali privesti prie tolesnio užburto rato. Mano komisijos narys labai aiškiai yra pasakęs, kad šie dalykai yra tarp svarbiausių jo darbo tvirkės punktų. Jis yra kreipęsis ir į tarybą, ir į parlamentą, prašydamas jų, tų institucijų pasiūlymų dėl supaprastinimo. Matyt, kad ir šis pranešimas prie to prisidės ir nekantrai lauksime tolesnio bendro darbo su pranešėju ir esame pasiruošę jam, kiek galėdami padėti šį pranešimą rengiant, o taip pat diskusijose, kurios vyks tarp kitų ir šiame komitete. Labai ačiū ponui Megelė. Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Ar pranešėjas dar norėtų kažką pridurti? Uh, answer, um, the... Gal labai trumpai tik tai sureaguosi į komisijos pasisakymą. Aš uh, tiesiog bandžiau uh, kelti klausimą, ar, ar uh, E, iš tikrųjų yra įmanoma, kad e, daugelio e, klaidų užtikimas vestų prie dar didesnio klaidų skaičiaus užtikimui. Tai buvo tik tai klausimas pamastymui. Aišku, visiems mums norėtųsi matyti, kiek galima pakankamą ir e, e, prieinamą kontrolę kuri e, galėtų užtikrinti, e, e, kad nebus pažeidinėjimų, bet realiame pasaulyje yra vis tik labai labai daug dalykų, kuriuos reikėtų panalizuoti ir pažiūrėti, ar negalima būtų veiksmingiau jų tvarkyti. Na ir dar viena pastaba. Aš tiesiog pateikiu Jums vieną mm, pavyzdį, nesileisiu čia į smulkmenas. Pavyzdžiui, daugiau veiksmingumo mums turėjo suteikti žemės sklypų matavimo sistema, ji turėjo tapti, ji, ji leidžia skaitmenizuoti e, visa, visas duomenys apie žemės sklypų dydį, e, tačiau e, kiekvien, kiekvienais metais iš naujo tikrinant vis randama, vis randama skirtumų ir, ir ūkininkai nebepasitikė tą sistemą situaciją tarsi kaip Kafkos romane. Jam sakoma, kad skaitmenizuota sistema nustatė tokį sklypo dydį, tada jie jį e, įrašo į dokumentus ir galų gale paaiškėja, kad ne, ne, ne tas skaičius turėjo būti. E, taigi tas ratas tebesisuka. Tai štai koks yra e, galbūt vienas iš pavyzdžių, rodančių, kad mes turime vėl į tai pažvelgti, panalizuoti ir pabandyti sumažinti patikrų kurios yra atliekamos skaičių. Na ir aš dar norėčiau pasisakyti, nors ir neįsitraukiau savęs į kalbėtojų sąrašą. Mes kalbame apie kontrolę, bet galbūt reikėtų pagalvoti ir apie tai, ko dabar nekontroliuojame pavyzdžiui, e, rinkos priemonės. Kalbant apie rinkos priemonės, tik 5 procentai jų yra e, kontroliuojamos, o 95 procentai nekontroliuojamos. Tikrai nenorėčiau e, sudaryti tokio įspūdžio, kad dabar mes ketiname iš naujo išmatuoti sklipus visoje Europoje, bet tikrai kažkaip tai ta sistema turėtų veikti. Aš su nekantrumu laukiu jūsų pranešimo. Buvo pateikta nemažai pasiūlymų pranešimui. Būtų gerai vis dėlto e, nesudaryti tokio įspūdžio, kad e, e, vyks tikrai labai griežta kontrolė. Gal panas Megalė dar galėtų sureaguoti, bet prieš tai dar suteiksiu žodį auditorumo atstovams. That... Ačiū. Man labai malonu išgirsti, kad e, valstybių narių vykdomo kontrolė šiuo, šiuo momentu yra kritikuojama, o ne auditorumų vykdoma kontrolė. Mes e, tikrai buvo tai atliekama e, auditų kontrolės apie 180 ir Audito rūmai 2004 metais e, tai apibrėžė savo nuomonę, tai buvo savo iniciatyva patiktas pranešimas. Bet reikėtų gal dar apžvelgti labiau praeitį ir įvertinti e, tame pranešime patiktas rekomendacijas, toje ataskaitoje patiktas rekomendacijas. Naujoje sistemoje audito rūmose Mes daug dėmesio, daug vilties teikiame e, tiems patodubuliniams, kurie galėtų e, sustiprinti e, auditorumų vaidmenį. Taip pat ir mm, patikinimo veiklai. Nereiškia dabar, kad rūmai norėtų daugiau atlikti kontrolių, tiesiog norėtų, kad tos kontrolės būtų kokybiškesnės kalbant abu ramščius žemės ūkija, tai pirmas ramstis ir, ir kaimo plėtros ramstis. Jeigu kontrolė būtų atliekama kokybiškiau, tuomet būtų, būtų buvę galima išvengti nemažai klaidų. Audito rūmai būtų labai suinteresuoti pasinaudoti ir kitų institucijų darbo rezultatais kad būtų galima pasitikėti kontrolės metodais, metodo, metodais, kurie yra naudojami, taip pat e, pasinaudoti valstybių narių sukauptą statistiką. Tačiau daugelis duomenų išaiškėjo, kad yra gana nepatikimi. Toliau dar vienas dalykas - rizika grindžiama kontrolė. Ponas Meglė jau kalbėjo apie didžiulę rizikos dalį didžiulę e, procentinę dalį kontrolės, kuri vykdoma remiantis riziką. Mes turime tam tikrų suvaržymų, nes e, turime atsitiktinę imti ir ta imtis turėtų būti reprezentatyvi, nes kitu atveju nebūtų galima e, gauti patikimų rezultatų. Kol kas mes e, naudojame kontrolės metodus, kurie yra grindžiami rizikos analizė ir e, Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad audito rūmai bando optimizuoti savo audito rezultatus. Ir šiais metais mes taip pat vertinsime dalykus susijusius su veiklos rezultatais. Mes norime optimizuoti e, savo darbo rezultatus. Ačiū. Vielen Dank. Mögelė, bitte nochmal. Labai ačiū dar kartą žodis ponui Mögelė. Would... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atsakyti į dviejų kalbėtojų pasisakymus dėl žemės klipų identifikavimo ir kontrolė pagrįsta rizikos vertinimu. Mm, LP, SA buvo sukurta tam, kad būtų galima vykdyti šimtaprocentinę administracinę kontrolę, kai yra paraiškos dėl tiesioginių išmokų ir kitų priemonių, kurios susijusios su plotu. Šimtaprocentinė administracinė kontrolė vykdoma, gauname deklaracijas iš e, ūkininkų ir jas tikriname pagal sklipų identifikavimo sistemą ir tokiu būdu sustikriname informaciją. Tuo pagrindu 5 procentai vietoje yra vykdoma patikrinimų ir paprastai toks tikrinimas apima uh, e, sklipų išmatavimą. Mes turime uh, atsižvelgti į vieną dalyką, ar tai auditorumai galėtų patvirtinti, kad dažnai patikrinimo vietoje metu dažnai nustatoma, kad ūkininko deklaracija gali atitinkti uh, LPIS, tačiau jinai netitinka mm, realybės. Tam tikrai sklypai, pavyzdžiui, pasirodo esantis mažesni, kai, kurie, kai kurio žemė yra nenaudojama ir taip toliau. Ir tokiu atveju yra nukrypimas nuo deklaruoto ploto ir tos faktinės informacijos, kuri nustatoma vietoje. Tuomet E, būtina padaryti reikalingus pataisimus ir reikalingus mokėjimų sumažinimus. Tai tokie atvejai, kad jeigu, jeigu jos nustato auditorumai ir jeigu jų nenustato valstybė narė, tai yra laikoma klaidomis ir tai traukiama į DAS, į patikimumo deklaraciją ir tai tikrai labai apsukina mūsų darbą. Labai svarbu tą dalyką pažymėti. Šimtaprocentinė administracinė kontrolė vykdoma pagal LPIS ir tai yra tikrai labai e, reikšminga priemonė vykdant šią kontrolę. Tai atsispindi auditorumų metinėje ataskaitoje. 5 procentai vietoje atliekama kontrolė su sklipų matavimu, ir yra sutikrinama, ar deklaracija atitinka su ta realybė vietoje. Ačiū. Labai ačiū. Aš dar norėčiau irgi pateikti klausimą. Šiais metais, tiksliau 2013 metais, komisija atliko daug pataisimų e, dėl įsvėlusių klaidų, ypač tų, kurias padarė mokėjimų agentūros. Ką jūs darote su visais tais pataisimais, apie kuriuos jūs mus informavote, mes tuos pataisimus įtraukėme į ataskaitas, o kas toliau? Be abejo, buvo atlikti finansiniai pataisimai, bet kas atsitiks su tais pataisytais pranešimais valstybėms narėms? Ar valstybės narės jau taip nebesielgs? Kaip Jūs manote? Ačiū. Visų pirma, jūs sakėte, kad buvo atlikti finansiniai pataisimai. Visą laiką, kai atliekant auditą, yra nustatoma, kad valstybių narių kontrolės sistemos nepakankamai gerai veikia, pažiūrėjau, APS sistema nepakankamai gera. Tai tuomet mes vertiname ES biudžetui kylančią konkrečią riziką. Ir tuomet numatome finansinius pataisimus, tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis, kaip jau matėte iš komisijos metinės ataskaitos, visą laiką, kai e, yra daugiau kaip 5 procentai klaidų, mes numatome tam tikrą rezervą, veiksmų planą. Dažniausiai klaidų dydis yra nuo 2 iki 5 procentų. Mes vertiname konkrečią riziką, taip pat ir valstybių narių pažangą, taisant klaidas. Mes viską vertiname ir galime padaryti išvadą, kad, tarkim, rezervas arba veiksmų planas yra nereikalingas. Jeigu veiksmų planas neteisingai vykdomas, tai 2014 metais mes jau buvome e, sustabdę mokėjimus bent jau vienu atveju e, mes, esam, mes e, e, sumažinome mokėjimus ir, aišku, tai gali būti, tai gali būti padaryta ir ateityje. Iš esmės sistema veikia gerai, jeigu yra nustatomos klaidos, jeigu jų yra daugiau kaip 2 procentai, komisija įmasi tiek prevencinių, tiek ir taisomųjų veiksmų. Be abejo, tai nereiškia, kad kai veiksmingai kad kai jau yra baigiamas vykdyti veiksmų planas, nieko nebedaroma. Ne. Mes nuolat atnaujiname informaciją, ją e, nuolat iš naujo vertiname ir jeigu matome ir, ir žiūrime, ar vėl yra padaryta klaidų ar ne. Jeigu nustatome, kad klaidų yra, komisija tuomet atitinkamai reaguoja, kaip jau aiškinau e, prieš tai. Pirmininkė, na, džiaugiuosi. E, kalbant apie klaidų e, dydį, iš pradžių jis buvo 0,38, paskui tapo 0,59 valstybių narių pateiktais duomenimis, na nežinau, ar galima pasitikėti. Kodėl taip yra? Kodėl valstybės narės tiesiog praneša apie tokius skaičius, bet nepastebi, kas vyksta tiesiog e, šalių, šalies viduje. Atsakymas taip yra dėl to, kad valstybių narių atliekama kontrolė e, neleidžia atskleisti visų klaidų ir dėl to valstybių narių pateikta informacija apie klaidų dydį, klaidų kiekį ne visą laiką atitinka realią situaciją. Mes uh, gauname informacijos ir iš Europos audito rūmų, o taip pat ir iš sertifikuotų įstaigų. Ir tos informacijos pagrindu mes bandome kiek įmanoma tiksliau nustatyti problemos dydį ir tame daryti išvadas. Jūs ko gero kalbėjote apie tai, kad valstybės narės mums e, pateikia tik nepakankamos kontrolės rezultatus. Arba kad jos pataiso tos kontrolės rezultatus, manipuliuoja domenimis. Turiu pasakyti, kad mes e, neturime tam jokių įrodymų, patikimų įrodymų. Ir dėl to aš negaliu konstatuoti, kad valstybės narės mums teikia pakoreguotą, e, suklastotą informaciją. Neturiu tokių įrodymų. Valstybės narės mums pateikia e, tokius rezultatus, kurie galbūt buvo padaryti atlikus nepakankamą kontrolę. Tokiu atveju mes galime sumažinti arba nutraukti mokėjimus, arba imtis finansinių pataisimų ir, kaip žinia, tai gali būti valstybėms narėms gana skausminga. Dėkoju. Daugiau niekas žodžio neprašo, dėl to galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. E, ačiū už įvykusią diskusiją, su nekantrumu laukiu tolimesnių diskusijų kontrolės klausimais. Dabar galime eiti prie darbo tvarkės klausimų nuo 21 iki 53. Aptarsime iš karto e, horizontaliu būdu visas agentūras. Džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ir agentūrų atstovai. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai e, Čarnecki, kuris ir pristatys visus savo pranešimus. Prašom. E, Dėkui, panė pirmininkė. Tikiuosi, kad ši diena bus mano pergalės diena po ryto patirties savo pasisakymus e, padalinau. Aš pirmiausia pakalbėsiu apie agentūras, kad e, kolegos galėtų daugiau pakomentuoti. E, e, 32 agentūrom reikia e, patvirtinti biudžeto įvykdymą. E, inovacijų ir technologijų institutas taip pat yra gavęs e, sąlyginę nuomonę iš audito rūmų. Tai įvyko antri metai iš eilės dėl daugiau ar mažiau tų pačių problemų kurios buvo įvardintos ir periai. Ankstesniais metais auditorumai vėl uh, aptiko, kad audito sertifikatai išduoti privačių audito įmonių e, e ir nusprendė, kad e, tie sertifikatai nėra adekvatūs. Tokios e, privačios įmonės e, atliko auditą dėl maždaug 87 procentų šio instituto išlaidų. E, instituto ekspost patikros e, parodė, kad ex anti, ex ante patikrinimai nėra pakankami ir uh, institutui e, teko e, susigražinti 3 procentus e, iš audituotų išlaidų. Taigi inovacijų ir technologijų institutas taip pat turėjo problemų su viešaisiais pirkimais, buvo panaudotos netinkamos procedūros tiek 2010, tiek 2012 metais atliekant pirkimus dviejų e, pagrindų projektų atžvilgių. E, klaidų e, norma sviruoja nuo 2 iki 3 procentų ir vien tik tokio lygio užtenka, kad galima būtų atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Frontex agentūra yra antroji agentūra, kuris susilaukė sąlyginės nuomonės ir taip pat kaip ir institutas, taip įvyko antrus metus iš eilės. Tačiau Frontex įvedė naują ex ante patikrinimo sistemą 2013 m. birželio mėnesį ir E, reikia pripažinti, kad dauguma operacijų buvo atlikta iki tos datos e, ir todėl e, nebuvo audituotos pagal naująją sistemą. Apibendrinant, galima pasakyti, kad nors e, auditorumai ir pareiškė sąlyginę nuomonę dėl Frontexo, e, reikėtų patvirtinti agentūros biudžeto įvykdymą, atsižvelgiant į naująją ex ante patikros procedūrą. E, operacijų teisėtumas, tvarkingumas, vidaus kontrolė bei e, nemenki sumų perkelimai e, yra tarp problemų, kurias auditorumai e, pakartotinai kelia. E, reikia pasakyti, kad e, daugumos agentūrų atveju tokie perkelimai e, yra, gali būti pagrysti Dėkoju. Labai ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti, gal šešėliniai pranešėjai? Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové. Panas Dechovský, dėkoju, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, norėčiau padėkoti Europos auditorumams už puikiai atliktą darbą vertinant agentūrų biudžetus e, ir jų įvykdymą 2013 metais. E, noriu padėkoti taip pat ponui Černetskijui, mūsų pranešėjui, e, puikiai padirbėjus rengiant išsamius pranešimus. Ačiū ir pačioms agentūroms už bendradarbiavimą rengiant šiuos dokumentus. Nenorėčiau kartoti to, ką jau mums pasakė ponas Černeckis ir todėl e, paminėsiu tik tai keletą dalykų, kurie dar nebuvo išsakyti. E, dokumentai bei svarstymai e, demonstruoja, kad agentūrose yra problemų susijusių su biudžetais ir dokumentacija. Agentūros veikia pasinaudodamos mokesčių mokėtojų pinigais. Ir ten esančias klaidas būtina taisyti nedelsint. Aš pritariu tam, ką sakė panaščianeckis, bet reikėtų paminėti ir keletą kitų problemų. Visų pirma, interesų konfliktas. Tai tebe išlieka problematiška daugelie, daugelie problemų. Yra tam tikro nesusipratimo dėl šios savokos neina kalba, ar ten e, dirbantis darbuotojai e, susiduria su interesų konfliktu, eina kalba apie egzistuojantį interesų konflikto potencialą, ar jis e, gali įvykti ar neįvykti. Agentūros čia veikia skirtingai. Komisija parengė tam tikras gairės šią temą agentūroms, bet tiesą sakant, mums į šią problemą reikia vienodo suderinto požiūrio ir e, tą požiūrį e, turėtų renkti komisija ir ombudsmenas. Ombudsmenas e, neseniai komisijai parengė dokumentą šiuo klausimu, kuris skirtas ekspertų grupių funkcionavimui. Ir komisija, atrodo, svarsto apie tam tikros teisinės bazės sukūrimą šioje srityje. E, korporatyvinių interesų savoka e, kenkia ES e, įvaizdžiui piliečių akise. Tas pas pasakytina apie agentūras. Europos auditorumai, rengdami kitų metų ataskaitą turėtų grįžti prie savo 2012 metų specialiosios ataskaitos numeris 12. E, kovojant su interesų konfliktu reikėtų pradėti dar e, personalo atrankos etape. Ir aš norėčiau paminėti dvi konkrečias agentūras. IFSA visų pirma 2013 metais turėjo 20, 59 e, e, atrankos grupių e, narius, kurie nebuvo laisvi nuo interesų konflikto. Tuo tarpu EMI atveju toksai skaičius siekia net 79 procentus. E, maisto saugos medicinos agentūros yra vartai tam tikriems produktams į e, Europos rinką. Ir e, e informacija ir skaidrumas čia yra gyvybiškai svarbus. Šis procesas turi tęstis. Komisija taip pat e, nepriklausomai įvertino agentūrų skaidrumą ir nepriklausomumą, e, besiremdama tuo pačiu pagrindu kaip ir antikorupcijos pranešimas parengtas e, pernai. Tokios ataskaitos turi tapti reguliariomis ir turi atspindėti, ar esančios problemos yra sprendžiamos. Pono Černievskis taip pat, e, ko gero, nepaminėjo, kiek agentūrų mes turime, o jų turime 32. E, e, jos išdygo tarsi grybai po lietaus ir niekas net nekelia klausimo, ar iš tikrųjų tiek daug agentūrų mums reikia, ar jos yra naudingos Europos Sąjungos Europos Sąjungai. Atsiprašau, kad kalbu taip tiesiai, tačiau kai kurių agentūrų atveju galima pasakyti, kad jos paprasčiausiai švaisto plotą kaip nepriklausomos agentūros. Kai kurios iš jų galėtų būti įtrauktos į Europos komisijos struktūrą. E, o dabar e, turime daug agentūrų, turime daug jų būstinių. E, sunku suvokti, kad kai kurios agentūros turi daugiau negu vieną būstinę. Suprantu, kad tai politinis klausimas, kiekviena valstybė narė nori turėti bent vieną agentūrą, kai kurios nori dviejų ar trijų, tačiau tai nelogiška, ponios ir ponai. Ir tai reiškia, kad mokame už tai, kad personalas keliautų tarptų dviejų būstinių. Kodėl e, skaitmeninėme pasaulyje e, tie žmonės negalėtų susisiekti skaitmeniniu būdu. Toliau pastatų išlaikymas ir eksploatavimas, e, tie pinigai galėtų naudingiau būti išleis, išleidžiami. E, kai kam galbūt e, pasirodys juokinga, e, bet tas juokas ko gero ilgai netruks, nes aš ketinu per ateinančius penkis metus labai atidžiai stebėti situaciją. Tų agentūrų profiliavimas yra kita problema. Aš reikalauju skaidrumo Ir aš nemanau, kad e, visas agentūros lygiai taip pat instinktyviai žiūri į skaidrumo ir atvirumo klausimus, kaip kad aš. E, reikėtų vis tik klausti savęs, ar e, vidutinis ES pilietis įsivaizduoja, kiek mes turime agentūrų. Jeigu paklaustumėte belgą, čeką, švedą, apie agentūras, e, tai e, didžiausia tikimybė, kad jie nežinos e, apie tokių agentūrų egzistavimą. Galbūt bus girdėję apie agentūras, kurios yra jo šalyje. Čia nenoriu, kad jūs suprastumėte mano kritiką kaip destruktyvę kritiką. Noriu, noriu pasisakyti uh, E, konstruktyviai, e, mielai įvardinsiu Eurojust, Europolą, e, kitas agentūras. Kai kuriuose iš jų man teko pačiam lankytis, turėjau galimybę su jomis bendradarbiauti, tačiau niekas nežino, ką, ką jos veikia. Aš atsiprašau, esu čekas, bet esu dirbęs e, viešųjų ryšių srityje, bet niekad nebuvau girdėjęs, kad ir Prahoje yra e, GSI agentūra. Tikriausiai jinai puikiai dirba, bet niekad apie ją nebuvau girdėjęs. Tos agentūros mums kainuoja šimtus milijonų eurų. E, pinigai išleidžiami e, tam, kad e, būtų paskleidžiama informacija apie jų veiklą, tačiau rezultatas yra nulinis. E, ir mano konstruktyvus pasiūlymas jums ateičiai reikėtų paminėti naujas valstybės narės ir agentūras. Aš nežinau, kiek agentūra laikoma nauja. Man sako, kad penkis metus. Čekijoje tokia agentūra jau veikia dešimt metų. E, tačiau e, toje agentūroje mūsų piliečių nėra. Net ir, ir Lenkijoje veikiančiose agentūrose dažnai nėra Lenkijos atstovų. E, Aš, žinoma, sveikinu tai, kad kai kurios agentūros, labai nedidelį jų dalis, ieško e, atsiperkančių sprendimų. FEDEFOP, pavyzdžiui, Bet e, ta agentūra ne, neturėtų būti vienintelė. Manau, kad daug daugiau galima būtų nuveikti tvarumo labui, pavyzdžiui, organizuojant videokonferencijas, kai e, taupami pinigai, kelionpinigiai ir, ir taip pat tausojama aplinka. Na ir paskutinė mintis. E, dirbame komitete, kur e, dažnai kritikuojame bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir agentūrų. Man atrodo, kad reikėtų kritikuoti agentūras už tai, kad jos nepakankamai tarpusavyje bendradarbiauja. Nepakankamai panaudojama galima sinergija. Joms veikiant kartu. Aš manau, kad e, daug daugiau galima nuveikti, jeigu agentūros, pavyzdžiui, būtų įkurtos toje pačioje šalyje ar netgi tame pačiame mieste. Ačiū toliau, e, kolega Vogen. Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti auditorumams, taip pat ir pranešėjai už parengtą pranešimą. Jisai nurodė, kad galbūt e, su keletu uh, išimčių parama yra tikrai didelė. Taip pat pritariu kolegos šešėlinio pranešėjo komentarams, ypač dėl to klausimo, kiek daug yra agentūrų. Tai svarbus klausimas. Tikrai uh, akivaizdžiai žinomas faktas, bet nieks apie jį nekalba. Jūs nurodėte savo pasisakymę, kad daug valstybių narių džiaugiasi, kai agentūra yra jų teritorija, jos nori, kad tos agentūros ir liktų mm, toje valstybėje narėje. Reikėtų įtraukti ir valstybės narės į šias diskusijas, nes jos vaidina svarbu vaidmenį. Nuo praėjusių diskusijų šiame komitete dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, tai yra rekomenduojama patvirtinti E, biudžeto įvykdymą agentūroms. Bendras požiūris yra pozityvus, žinoma, yra šiokių tokių problemų, jos buvo iškeltos, nurodytos. Pavyzdžiui, kai kurios agentūros dar nepatvirtino komisijos gairių dėl skaidrumo, pavyzdžiui, dėl būtinybės viešai skelbti valdymo informaciją, interesų deklaravimą, padaryti viešų. Trūksta susitarimų su auditorumais dešimtyje, de, dešimtyje e, agentūrų. Yra ir kiti svarbus klausimai. Tai yra aukštas perkelimų kitus metus e, lygis, maždaug e, dvi, tre, du trešdalį viso agentūrų perkelia lėšas į kitus metus. Ir tai trunka keliarius metus iš eilės ir tai rodo, kad yra sisteminės priežastį, ne kažkokie atskiri šimtiniai atvejai. Ir agentūros rytų patikti paaiškinimus, kodėl yra perkeliamos lėšis, lėšos. Tačiau mažų mažiausiai reikėtų geriau planuoti biudžetą kai kuriuose agentūrose. Dar vienas klausimas, kurį iškėlė pačios agentūros, tai darbuotojų klausimas ir problemos su tuo susijusios, nes trūksta išteklių. Daugelis agentūrų rašytiniuose pareiškimuose pasakė, jog joms trūksta mm, žmogiškųjų išteklių, dėl to jiems sunku gyventi savo įsipareigojimus. Tačiau pasraisiais metais, pasraisiais trejais metais buvo padidintas biudžetas kai kuriuose agentūrose. Galbūt reikėtų klaus, kelti klausimą apie išteklius, kuriuos turi agentūros ir kodėl agentūros mano, kad trūksta tų išteklių. Ir jeigu agentūros mano, kad išteklių trūkumas daro poveikį jų veiklos rezultatam, tai reikėtų rasti atsakymus į tos klausimus. Tai tiek komentarų iš mūsų pusės. Ačiū. Dank, Labai ačiū. Toliau kitas kalbėtojas, kalbėtojas rašė yra ponas Jakob. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti panui Černevski ir kitiems kolegoms už visą nuveiktą darbą. Tikrai buvo nemažai padirbėta. 23 pranešimai buvo parengti apie agentūras, taigi tikrai Labai ačiū. Aš turėčiau pastabų apie tris agentūras. Tos pastabos yra atspindėtos ir dokumente, apie tai mes jau esame ir anksčiau kalbėję. Visų pirma, maisto produktų saugumas ir EFSA. Kalbant apie EFSA, tai man tai atrodo tikrai uh, E, svarbu, kad e, ši agentūra e, išliktų nepriklausoma, kad ji būtų nepriklausoma nuo stambių maisto produktų koncernų. Kalbant apie šios agentūros veiklą, labai svarbu, kad nesidubliuotų su e, kitų institucijų veikla. Ne visos EFSA problemos buvo išspręstos. Ir praėjusiais metais Europos parlamentas buvo paraginas EFSA agentūrą įvesti dviejų metų perinamai laikotarpį. To dėja nebuvo padaryta. Dabar EFSA E, kalba apie e, nepriklausomumą, nepriklausomumo politiką, bet esminė revizija nebuvo atlikta. Man atrodo, visi mūsų anksčiau pateikti reikalavimai turėtų būti gyvendinti. Dabar Europos ombudsmenas. Ombudsmenas taip pat kritikavo EFSA ir e, ragino e, EFSA peržiūrėti taisyklės dėl interesų konfliktų vengimo. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų daryti didesnį spaudimą. EFSA turėtų imtis įvairių priemonių tam, kad ES piliečiai galėtų būti tikri, kad Yra tokios e, taisyklės dėl interesų konfliktų vengimo tarp EFSA ir stambių e, įmonių. Toliau Frontex. Audito rūmai pateikė pastabas ir apie e, Frontex agentūrą. Pavyzdžiui, Buvo kalbėta apie tai, kad visiškai neaišku, kaip naudojamas įvairiais instrumentais, e, vyro tikras chaosas. Audito rūmai net negali atlikti audito. Audito rūmai negali susipažinti su dokumentais, nėra jokių e, apibendrinančių santraukų apie tai, e, kokios kokie kaštai buvo patirti įvairiose valstybėse narėse. Reikėtų didesnės harmonizacijos. Reikėtų sukurti vieną vieningą dokumentą apie įvairias sudarytas sutartas. Dar viena pastaba, ji yra susijusi ne vien tik tai su Frontex, bet ir su Frontex būstinė. Ši problema beje aktuali kalbant ir apie kitas agentūras yra e, sudaromi prieimimo susitarimai su ta valstybė nare, kuris įkuria agentūros būstinės. Dar norėčiau paminėti inovacijų ir technologijų agentūrą, kuri yra įsikūrusi Vengrijoje, Budapešte. Ši agentūra vėl patyrė rimtų e, apskaitos problemų. Kalbant apie praėjusių metų biudžeto įvykdymą, tai agentūra e, nepateikė jokios informacijos, nepaskelbė viešai jokios informacijos apie tai, kaip jie atinančiais metais ketina įgyvendinti gautas rekomendacijas. Audito rūmai taip pat atkreipė dėmesį šios agentūros finansinio valdymo problemas problemas, kai kurias problemas būtų galima išspręsti, jeigu būtų pakankamai lėšų. Mes, kai siūlėme e, šios agentūros biudžetą, tai tuomet e, siūlėme ir tam tikrus kontrolės mechanizmus. Mes siūlėme, kad turi būti pateiktas veiks, veiks, veiklos planas, turi būti tikrinama, kaip jis įgyvendinamas. Kai yra įgyvendinami kokias nors inovacijas e, skatinantis projektai, tai jie turėtų būti stebimi ne tik tam tikrą trumpą laiką, E, kai yra skiriamas finansavimas, e, projektas turėtų būti stebimas ir vėlesniais metais. Reikėtų numatyti tam tikrą e, finansavimo modelį tokiems projektams ir ateičiai, busimiems ateinantiems metams. kai kuriuos projektus įgyvendina didelės įmonės, koncernai, bet neaišku, ar tokie projektai yra tvarus, ar jie bus įgyvendinami ir ateityje. Aš manau, kad didesnį dėmesį turėtumėm atkreipti ir į EIT agentūrą. Ačiū, kolega Javo yra teisus. Iš tikrųjų, E, e, kolega Černecki pateikė tiek daug pranešimų, kad kažin ar kuriam nors iš mūsų dar pavyks jį pavyti. Šią lyderio poziciją jūs išlaikysite bent jau iki kitų metų biudžeto patvirtinimo pranešimų. Užėjim kolegį, gospodin Černecki. Ačiū kolegos, gerbiamas ponė Černecki. Pirmiausia, noriu išreikšti padėką už jūsų pranešimą dėl Europos agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ta, tie e, pranešimai yra puikus visais aspektais, apima agentūrų veiklą. 2013 metais jūs išanalizavote tų agentūrų veiklą, kaip jos atitiko Europos komisijos reikalavimus, kaip jos valdė savo biudžetą, finansus kaip valdė žmogiškosius išteklius, kaip bendradarbiavo tarpusavyje ir kaip agentūros bendradarbiavo su Europos komisija, taip pat su Europos parlamentu. Taip pat norėčiau Jums pateikti keletą faktų, kurie padarė man įspūdį. Pirmiausia, neradau jokios bendros informacijos apie e, viešuosius e, pirkimus ir samdymą, kaip žmonės buvo samdomi, kaip, kokie tai poveikį turėjo išlaidoms e, tų agentūrų. Buvo gana nemažai agentūrų, kur mokėjimai vėlavo daugiau nei 30 dienų. Ir tai yra pačių agentūrų e, darbo tvarkos taisyklių pažeidimas būtina tai vertinti ir pasižiūrėti, kaip tai, kokį poveikį tai turės ateičiai, siekiant išvengti tokių mokėjimų vėlavimo ateityje. Vienas iš svarbiausių aspektų yra, su kuriuo dirbo šis komitetas, tai yra užtikrinimas, kad visi įsipareigojimai būtų apmokėti. Agentūros pasirašė su susitarimu su konsultantais, kurie turėtų padėti jiems supaprastinti vidinės procedūras ir tuomet iškyla klausimas, ar tie konsultantai, ar tie konsultaciniai susitarimai nėra pernelyg brangus, ar nepakanka vidaus išteklių pačių agentūrų siekiant supaprastinti, racionalizuoti vidaus procesus pasinaudojant savo pačių žmogiškaisiais ištekliais. nes čia yra labai sudėtingos procedūros taikomos, skelbiant konkursus ir panašiai. Manau, kad pačių agentūrų išteklius reikia geriau panaudoti. Taip pat daugiau reikėtų informacijos pateikti, kaip veikia agentūros, būtina užtikrinti jų veiklos efektyvumą. Yra 32 agentūros, kai kurios iš tų turi ne vieną būstinę, apie tai kalbėjo šešėlinis pranešėjas, jau kai kurios e, agentūros turi daugiau nei vieną būstinę. Mes neturime pakankamai informacijos apie tų agentūrų veiklą, apie jų potencialą, pajėgumus. Būtina maksimaliai išnaudoti e, turimus pajėgumus, siekiant užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai išleidžiami. Kai kalbama apie išlaidas, apie lėšų panaudojimą, Galbūt tai nėra pats svarbiausias prioritetas, tačiau mes turime žinoti, kaip lėšos buvo panaudotos ir ar agentūros tinkamai panaudojo išteklius e, vykdamos savo misijas, e, suteikdamos papildomos vertės Europos piliečiams. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. E, pagrindinių teisų agentūra. Ji užtikrina kad būtų laikomasi pagrindinių teisų ir laisvių Europos Sąjungoje. Suteikė minimalius standartus, užtikrina orumą, nediskriminavimą, remiantis, kad nebūtų diskriminuojama nei, am, nei dėl amžiaus, nei dėl lyties, nei politinės priklausomybės ir taip toliau. Šią prasme aš norėčiau, kai pasibaigs fiskaliniai metai, pamatyti, koks yra agentūros indėlis siekiant geriau suprasti pagrindinės teisės. Dabartinė situacija yra gana sudėtinga ES, kalbant apie saugumą, ir tai yra esminis klausimas, į kurį reikėtų kreipti dėmesį. Agentūros turi padėti, turi paremti Europos komisiją ir kitas institucijas kad būtų galima priimti pačius geriausius sprendimus ir priimti sprendimus turint visą reikiamą informaciją. Kitas klausimas, kuris iškyla, yra ar agentūros padeda ir remia valstybės narės, ypač pagrindinių teisų agentūra, ar jinai padeda laisvam žmonių judėjimui, integravimui, laisvam kapitalo, prekių judėjimui ir taip toliau. Dar viena pastaba, papildymas. Jūsų tekstui tai yra susijęs su Frontexu. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją Europos Sąjungoje ir viso regiono situaciją, aš manau, kad mes turėtume pagalvoti, juk reikia daugiau pasinaudoti Frontexo kompetenciją ir žiniomis, Reikėtų įverintinti imigracijos rautus iš artimų rytų, Sirijos, Irako, valstybės narės, kurios yra ties ES išorės sienomis, pavyzdžiui, Bulgarija, mano gimtoji valstybė narė. Reikėtų tinkamai paskirstyti finansinis išteklius. Tų valstybių narių išorės sienos neturi būti prižiūrimos vien pačių valstybių narių, kai yra toks didžiulis spaudimas migracijos prasme Tai veikia ne vien valstybė narė, tai turi poveikį ir kitom valstybėms narėms. Būtinas solidarumas tarp valstybių narių, kai kalbama apie atsakomybę prieš ES piliečius. Mes turime suderinti savo pastangas ir jeigu pagerinsime ryšius tarp agentūrų, jeigu pagerinsime sąnaudų ir gautos naudos santyki, ir pagerinsime šių agentūrų misijų kokybę, tuomet galėsime pasiekti gerų rezultatų. Ir tai turėtų būti viena iš svarbiausių analizės rušių, tai yra, kada mes, kokiais atvejais mes turėtumėm e, patvirtinti agentūros biudžeto vykdymą, tai turėtų būti viskalinį metų pabaigoje. Ačiū. Kölmel, bitte. Vielen Dank. Kolega Kelbė, ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegai Černecki už tokį įspūdingą išsamų darbą. Kalbėsiu trumpai, nes kiti kolegos jau išsakė tai, ką ir aš norėjau pasakyti. Dar gal pridursiu tik keletą dalykų. Dabar aptarinėjami pranešimai yra susijęs su anksčiau aptartu darbo tvarkės klausimu. Pabandysiu jūs šiek tiek paprovokuoti. Galima labai teisėtai e, neteisingai naudoti lėšas. Aš manau, kad e, turėtumėm į tai pasigilinti. E, turėtumėm pagalvoti apie tai, kuomet Kada e, lėšų panaudojimas e, yra prasmingas, atneša naudos ir institucijoms? Kalbant apie Europos Sąjungą, tai e, čia egzistuoja problema, kad mums sunku sustarti dėl smulkmenų, bet sustarėme dėl stambių dalykų. Valstybėms narėms irgi čia tenka didelė atsakomybė. Bet valstybės narės labai pavydžiai žiūri, ką gauna kitos valstybės narės ir irgi to paties nori. Taip mums reikia daugiau skaidrumo, mums e, reikia sustarimų dėl esminių dalykų. Štai, pavyzdžiui, Frontex agentūra. Mano nuomonė tikrai svarbu ir prasminga, e, kad būtų investuojama į tą Frontex agentūrą, bet ne iki visko galutinai susitarta. Dublino antroji sutartis tarsi nebetenka prasmės, yra ignoruojama. Pagalvokime, kur mes lėšas panaudojame. Aš manau, kad reikėtų gerai suderintos e, politikos, kurie atspindėtų realybę. Mes turime ES piliečiams pademonstruoti, kur galima kažką pasiekti ir turime suderintą politiką nusekliai gyvendinti. Štai pabėgėlių problemos. Aš nemanau, kad šias problemas turėtų spręsti vien tik tais tam tikros valstybės narės, tai yra europinė užduotis ir mes turime skirti atitinkamą finansavimą. Reikėtų daugiau skaidrumo ir apie tai, e, kiek kaštų sukelia e, institucijos ir kokios naudos institucijos atneša. Aš manau, kad tokia informacija būtų labai įdomi ES piliečiams. Labai ačiū. Gal iš agentūrų pusės kas nors norėtų pasisakyti? Žmogaus teisė agentūros atstovai, prašom. Thank you very much. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, už pakvietimą dalyvauti šiame posėdėje ir išklausyti pranešimų. Dėkoju ir pranešėjui už puikų pranešimą. Mes pastebėjome e, jūsų konstruktyves pastabas e, dėl lėšų perkelimo į kitus metus ir noriu išreikšti viltį, kad surasime būdų, kaip e, išspręsti šią sisteminę problemą. Aš uh, E, negaliu komentuoti pastabų dėl kiekvienos atskiros agentūros, bet e, atsakydamas į kai kurias pastabas, į, į, į kai kurios elementus turiu štai ką pasakyti. Visų pirma, e, porą atsakymų dėl klausimo apie interesų konflikto Mums agentūroje tai taip pat kelia daug e, nerimo ir tikrai stengiamės mm, surasti tinkamą pusiausvyrą, kaip surasti e, tinkamą sprendimą. Taigi tame kontekste mm, nuo 2007 iki 2014 atlikome e, apklausą agentūrų, klausdami, ar jie turi tam tikras e, politikas šioje srityje e, ir 88 e, procentai e, atsakymų yra teigiami. Ir iki šių metų pabaigos, matyti, visos agentūros šimtų procentų jau turės tam tikrą politikas formulavusios. Mes e, taip pat klausėme konkrečiai, ar e, viešai skelbiami gyvenimo aprašymai, e, ar tai būtų ekspertai ar vadovybės nariai. Gavome 61 procentą atsakymų, pagal kuriuos dauguma iš agentūrų jau žengė tuos žingsnius siekdami sukurti tą matomumo tinkamą lygį. Taigi aš manau, kad agentūros eina tinkama kryptim, tačiau reikia toliau keistis nuomonėmis, kaip tą galėtume padaryti geriau ir kaip jūs teisingai paminėjote, šis rytis yra labai sudėtinga. Dėl e, komunikacijos, dėl e, agentūrų matomumo e, per pertus metus, kai mes pirmininkaujame agentūrų tinklui, buvome išsikėlę e, šį klausimą kaip vieną iš mūsų tikslų, metinių tikslų, kaip padidinti agentūrų matomumą, ne vien tik tai to matomumo labai, bet apskritai, kad daugiau būtų e, žinoma apie tas agentūras, tai e, mes taip pat čia žengėme į priekį. Per vieną dieną čia nieko nenuveiksi. E, Na ir vienas iš pastarųjų žingsnių, tai mes susisiekėme su komisija, e, kad galėtume e, pažiūrėti, kaip galbūt galėtume pasinaudoti ir komisijos turimomis komunikacijos priemonėmis, kad galima būtų pasinaudoti sinergiją, kad galima būtų išvengti dubliavimuose su tuo, kas jau egzistuoja, kad galima būtų galbūt pasitelkti uh, komisijos tarnybas šiam reikalui. Tai yra tik tai viena iš keletos iniciatyvų. Dėl e, stipresnės sinergijos tarp agentūrų, sprendžiant administracinius klausimus, vėlgi e, visuomet e, yra ką galima būtų tobulinti, tačiau mes jau nemažai esame padarę, mūsų pagrindinių teisų agentūra, pavyzdžiui, yra sudariusi e, septynius susitarimus su kitomis e, agentūromis, e, pagal kuriuos mes dalyjamės valdymo priemonėmis, administravimo priemonėmis. Agentų, tų agentūrų direktoriai, administracijos buvo susitikę neseniai tai e, aptarėme tam tikrus audito klausimus e, ir tai būtų labai e, svarbus žingsnis, kuriant tą bendrą mechanizmą, kuriam visi direktoriai pritarė. Dar daugiau, po dešimties metų diskusijų sudarėme sustarimą su komisija dėl vadinamosios CISPER sistemos, eina kalba apie žmogiškuosius resursus ir jų valdymą, tai leis mums e, daug sutaupyti ir palengventi administracinę naštą. Apie tai kalbėjome dešimt metų su komisija, o dabar jau tai realizavome. E, taip pat ir e, viešųjų pirkimų srityje, dvišalių pagrindų agentūros viena kitai padeda. Ir tai daro įvairiais kitais būdais. Leiskite man dar dvi problemas iškelti. Mm E, ponas Javor Regis e, paminėjo dėl e, vadinamųjų seed agreements, seed susitarimų kelio gairių plane regis buvo numatyta, kad tokie susitarimai turėtų būti sudaryti eina kalba apie e, susitarimus, e, sutartis su valstybėmis narėmis dėl agentūrų būstinių. E, visi direktoriai susirinkę neseniai išreiškė nepastenkinimą, kad toli gražu ne visas agentūros tokius susitarimus kol kas turi ir kad šią problemą būtina spręsti. Na ir pagaliau nemažai buvo klausimų užduota būtent pagrindinių teisų agentūrai, čia galbūt ne vieta dabar e, plačiai e, kalbėti apie mūsų darbą, galiu dvišalių pagrindų su jomis susitikti. Noriu tik tai pasakyti, kad po pirmųjų penkių metų buvo atliktas labai platus išorės vertinimas, kaip tai ir numato steigimo dokumentai. Ir e, turiu pasakyti, kad mes e, e, sulaukėme e, įvertinimo, kad e, mūsų darbas e, kovos su diskriminacijos rytyje, vaiko teisės rytyje, teisingumos rytyje yra e, padariusios didelį poveikį. Pastarasis toksai poveikis yra susijęs su vidaus saugumo reikalais Mes prisidedame prie vidaus saugumo strategijos suformulavimo e, ir čia žengiame labai svarbių žingsnių. E, manyčiau, kad pagrindinių teisų agentūra didelė dalim prisidėjo prie sėkmingo šios problemos sprendimo. Aš mielai e, pasidalinsiu su jumis nuomonėmis dvišalių pagrindų apie mūsų konkrečią agentūrą. E, turiu pasakyti, kad mes e, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo esame pateikę jums e, dokumentą, kuriame akcentuojame agentūrų atnešamos papildomos vertės elementą. E, žinoma, dėl to dar galima diskutuoti, bet bet kuriuo atveju tai sudaro pagrindą tolesniai diskusijai. E, Ta dokumentą mes pavadinome pagrindinių užduočių e, pridėtinės vertės ir išteklių apžvalga. Jame labai aiškiai atspindima atspindima tai, ką mes darome ir kam mes naudojame mokesčių mokėtojų pinigus. Tad tiek, ponė pirminkė, norėjau pasakyti. Labai ačiū. Tikrai labai džiaugiuosi, kad bus pateiktas toks dokumentas. Norėčiau iš anksto už jį padėkoti. Toliau ITER agentūra, prašom. Noriu padėkoti Europos parlamentarams už labai aktualius ir teisingus e, komentarus dėl EIT ir dėl mūsų veiklos 2013 metais. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti du iškeltus klausimus susijusius su klaidomis, kuri, kurios buvo nustatytos patikrinimo metu. Klaidų lygis buvo gana aukštas, tai buvo susijęs daugiausia su viešaisiais pirkimais. Taip pat noriu uh, pakomentuoti bendro pobūdžio klausimus, kurie netiesiogiai susijęs su EIT, tai yra veiksmingumo klausimas operacijų, bendradarbiavimas su kitomis agentūromis ir darbuotojų klausimas ir poveikio rezultatams įvertinimas. Tai yra svarbus dalykai, kuriems mes skirime daug dėmesio. Pradėsiu nuo klaidų lygio ir kontrolės lygio. Noriu patikslinti, kad mes patikrinimus e, grindžiame trim kontrolės lygiais. Pirmas lygis tai yra kontrolė tiesiogiai e, atliekama e, naudos gavėjų ir yra sertifikatai išduodami, kurie parodo, koks yra kontrolės lygis. Buvo mm, nustatyti tam tikri trūkumai, tai minėjo auditorumai, bet kaip sakiau, ankstesniais metais jau buvo uh, įvairios priemonės e, pasitelktos siekiant e, pagerinti e, tos sertifikatus ir užtikrinti, kad kontrolė būtų patikimesnė. Antras kontrolės lygis tai yra mūsų atliekama kontrolė eksantė kontrolė, kurią atlieka EIT. Ir čia norėčiau pabrėžti, jog tai yra mišinys kontrolės priemonių, kuris pagrystas tų sertifikatų, sąnaudų sertifikatų tikrinimų, e, nustatymas tam tikrų trūkumų ar silpnų vietų. Ir tai yra būdas siekti klaidų prevencijos ir užkirsti kelią mokėjimams, kurie, buvo, kurie galėtų būti vertimi kaip netinkami mokėjimai. Taip pat priežasčių nagrinėjimas, kurios sukelia e, tokį klaidų lygį, kuris vertinimas kaip gana aukštas klaidų lygis. Ekspost auditai susiję iš dviejų elementų, tai yra rizika pagristi elementai, kai yra įmamos dalinės imtis ir atliekami auditai, ypač e, labai rizikingų veiklos ryčių ir taip pat dalinės, dalinė imtis, kurį įmama visiškai atsitiktinai Ir čia mūsų klaidų lygis nustatytas ir 1,7 procentai. Tai yra labai aukštas, 1,7 procentai, tai aukštas lygis lyginant su kitomis programomis. Kadangi egzistuoja tie trys kontrolės lygmenys ir vykdami patikrinimą, mes manome, kad mes tikrai pagerinamo kontrolę visose trijose lygiuose pastraisiais metais ir tikrai esame tinkamame kelyje siekiant užtikrinti, kad nebūtų mokėjimai tokių išlaidų, kurios yra netinkamos apmokėjimams. Mes remsimės ir toliau tais trim kontrolės lygiais. Dėl viešųjų pirkimų EIT tai antras klausimas, kuris yra svarbus ir jis su, su tuo ar galima patvirtinti biudžeto įgyvendinimą. Kai buvo e, nustatyti pažeidimai, mes iš karto ėmėmės prie, priemonių, mes nutraukėme atitinkamas sutartys ir atlikome vidaus auditą, kurio metu įvertame visą viešųjų pirkimų sistemą. Tai buvo atlikta pernai, e, buvo nauji darbuotojai pasamdyti, peržvelgėme išsamei savo procedūras bendradarbiavome su kitomis agentūromis ir Europos komisija siekiant pagerinti kontrolę ir taip pat apmokėme atitinkamai savo personalą. Taigi dabar jau esame žymiai tvirtesniai padėti ir tikimės, kad viešų pirkimų srityje klaidų nebebus. Taip pat norėčiau bendro pobūdžio komentarus pateikti dėl darbuotojų, dėl veiksmingumo, dėl bendradarbiavimo su kitomis agentūromis. Dėl veiksmingumo 50 darbu, darbuotojų yra mūsų agentūra EIT ir veikla vykdoma tikrai labai veiksmingai, lyginant su kitomis agentūromis ir, ir e, komisijos tarnybomis. Taip pat mes glaudžiai bendradarbiaujame su agentūra Vengrijoje. Pirmiausia, mes pasirašėme susitarimo memorandumą. Ir mes suteikėme savo patalpas laikinai tai agentūrai, kol nei kraustėsi, kėlėsi į Vengriją. Taip pat e, dėl viešųjų pirkimų, dėl atrankos e, komitetų e, tiekiame pagalbą ir mes tikrai daug dėmesio skiriame bendradarbiavimui, nes tai tiekia abipusę mm, naudą ir aš nesutinku su tais komentarais, kurie sako, jog trūksta bendradarbiavimo, nes mūsų atveju mes tikrai glaudžiai bendradarbiaujame. Dėl darbuotojų, jo aš minėjau, jog mes gana veiksmingai vykdome savo veiklą, e, turėdami santykinai nedaug darbuotojų, tinkamai panaudojam savo biudžetą Šiek tiek e, darbuotojų skaičius padidės ir bus taip pat e, svarstomas kontrolės ir stebėsenos klausimas. Mes norime ir toliau užtikrinti, išlaikyti dabartinį e, efektyvumą mūsų veiklos. Ir galiausiai buvo paminėta, ir tai turbūt pasvarbiausias klausimas, Tai yra poveikis rezultatams. Mes turime pademonstruoti, jog mūsų veiklos rezultatai yra naudingi, jog mes kuriame darbo vietas, skatiname ekonomikos augimą. Ir čia mes dedame daug pastangių. Mes parengėme, įsteigėme dvi strateginės darbo grupės, tiek iš mūsų darbuotojų, tiek iš išorės ekspertų. Ir parengėme labai išsame stebėsenos strategiją ypač daug dėmesio skiriant pasiektiems rezultatams, taip pat rodikliams, kurie gali būti parengti siekiant įvertinti rezultatus. Siekime gerų veiklos rezultatų teminėse srityse, pavyzdžiui, švietimo srityje, inovacijų srityje ir verslo įmonių kur, steigimo kūrimo srityje. Taip pat turime ir kitą strateginę darbo grupę, kuri dirba tvarumo klausimais, ypač finansinio tvarumo klausimais. Vidutinių laikotarpių mes ketiname užmėgsti partnerystės ir užtikrinti finansinį tvarumą. Tai yra svarbiausi prioritetai ir mes tam skirime daug dėmesio. Ir galiausiai auditorumai nustatė, kad yra ne, ne, ne visose veiklose srityse pakankami veiklos rezultatai, mes į tai sureaguosime, mes labai e, rimtai vertiname komentarus, iškeltus klausimus, nustatytus trūkumus ir jau dabar mes galime mm, patikinti, jog yra pasiekta nemažai pažangos lyginant su praėjusiais metais. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau steigti žodį Frontex agentūro atstovams, prašom. Much, madam. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad sutikėte man žodį, kad mus pakvietėte dalyvauti šiandieną. E, pranešimo projektas, kurį pristatė pranešėjas, mūsų manimų e, teisingai ir tiksliai atspindi Frontexo e, sąskaitų būklę ir taip pat e, Frontexo pateiktus atsakymus į užduotus klausimus dėl biudžeto įvykdymo 2013 metais. Todėl e, tolesnių e, pastabų neturime, nebent būtų kokiu nors klausimų. Žinoma, mes atkreipiame, atkreipiame dėmesį į e, pranešimo projekte išdėstytas pastabas ir e, ketiname siekti, kad e, įvardyti trūkumai būtų pašalinti. Noriu dar kartą padėkoti e, pranešėjai už jo rekomendaciją, kad e, Frontex agentūrai 2013 metų biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Dėkui. Dėkui. Kas norėtų pasakyti Europos komisijos vardu? Auf meinem Zettel stehen von der, von der Generaldirektion DG Home, Hasavari, Frau Luketti. Mano kalbėtojų sąraše yra nurodyti vairūs generalinio vidaus reikalų direktorato atstovai. Gal kas pasisakys iš komisijos? Europos komisijos vardu, kalbant apie e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą Frontex agentūrai galėtume tik tai pritarti tam, kas buvo pasakyta apie priemonės, kurių buvo imtasi po auditorumo ataskaitos. Kalbant apie 2013 metų ataskaitą, mes tikimės sulaukti iš auditorumų ne, nesąlyginės, besąlyginės ataskaitos. E, O dabar pritartume biudžeto įvykdymo patvirtinimui už 2013 metus. Ačiū. Ar auditorumo atstovai norėtų dar ką nors pridurti? Panašu, kad ne. Tai tuomet žodis pranešėjui. Prašom, ponas Černecki. Indeed, uh, labai dėkui, ponė pirmininkė. Prižadu, kad kalbės labai trumpai. Ačiū už visas pastabas. Dabar kviečiu kolegas teikti man savo pastabas ir pakeitimus. Labai greit organizuosime susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Kągi, eikime prie kitų darbo tvarkės klausimų nuo 54 iki 60. Ir vėlgi, ponas Černecki yra parengęs visus šios pranešimus, tai vėl žodis jam. Again and again. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė už vėl sutiktą žodį. Kalbėsiu trumpai. Bendrosios įmonės. Didžiosios jų problemos buvo susijusios su sąskaitų patikimumu su e, operacijų teisėtumu ir tikslumu ir dėl biudžeto įgyvendinimo. Klaidų lygis gana aukštas buvo nustatytas auditorumo. Artemis bendro įmonė ir Enjat bendro įmonė gavo e, sąlyginę nuomonę tris kartus išėlės iš auditorumonės 2013 metais ECA, atsiprašau, auditorumai taip pat 2013 metais išreiškė sąlyginę nuomonę dėl to, kad nepakankama informacija dėl ekspos audito strategijų buvo suteikta. Šios bendrosios įmonės jau ėmėsi reikšmingų veiksmų kad išspręstų nustatytus trūkumus, pašalintų nustatytus trūkumus. Excel MNI antrus metus iš eilės MEI mm, reikšmingumo riba klaidų buvo apie 2 procentus, Tačiau reikėtų pažymėti, kad klaidų lygis sumažėjo lyginant su ankstesniais metais. Gerbiami kolegos, dabar aš laukiu jūsų komentarų, siūlomų pakeitimų, taip pat šešėlinių e, pranešėjų e, posėdžio, kuris bus organizuotas vėliau. Ačiū. Dėl ITER ir CESAR e, šias įmonės pristatys e, kolega Vistisen. Prašom. Dėl dviejų paskutinių bendrų įmonių aš trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, ITA. Aš turiu, ITER, aš turiu pripažinti, kad ITER dirba labai sudėtingoje srityje. Ir darbo tvarkė yra labai sudėtinga, labai plataus masto moksliniai projektai yra apimami, tačiau reikia siekti pagerinimo audito srityje, remiantis audito rūmų ataskaitą. Pirmas dalykas, kurį noriu pabrėžti, labai svarbu, kad bendros įmonės tinkamai įvertintų riziką lyginant su e, naujais peržiūrėtais veiklos grafikais. Reikia, kad tie e, grafikai būtų realistiški pagal numatytus e, terminus, ypač kai kalbam apie biudžeto klausimus. Tuo pačiu metu reikia pabrėžti, jog yra svarbu, kad viešųjų pirkimų aspektas bendrose įmonėse taip pat būtų įvertintas. ITER šiuo metu e, atnauina savo taisyklės, e, atsižvelgiant į e, naujos redakcijos finansinį reglamentą. Toliau Cesar bendroji įmonė Čia galbūt e, viena iš problemų, kurią norėtume pažymėti, yra tai, kad metinių tikslų užbaigimo tikslas buvo nepakankamas, mes norėtume pamatyti didesnę pažangą ateityje. Dėkuoju kolegoms už tai, kad netrukus bus biudžeto vykdymo patvirtinimas mums suteiktas. Ačiū. Tai kolegė Pačytis, pitė. Ačiū toliau kolega Balčytis. Ačiū germa pirmininkė. E, Gerbimi kolegos, iš tikrųjų noriu paminėti, kad e, atliktas gana e, įdomių bendrųjų įmonių įvertinimo darbas ir pranešimas tikrai yra šiandieną pozityvus, kadangi bendrųjų įmonių viešo ir privataus bendradarbiavimo pobūdis jas daro įtin matomas ES piliečiam, todėl svarbu užtikrinti tinkamą jų veiklą ir natūralu kad efektyvų lėšų panaudojimą kaip jau pranešėjas e, kolega černeskis minėjo auditorumai jau trečius metus iš eilės pateikė sąlyginę nuomonę dėl artemis ir eniac tai yra e, nanoelektronikos iniciatyvos tarybos finansinių operacijų teisėtumo ir dėl aukšto taip vadinamo naujoviškų vaistų iniciatyvos finansinių operacijų klaidų lygio tačiau reikia ir pažymėti teigiamą aspektą kad e, atsakant į šiuos trūkumus šios organizacijos praktiškai yra e, įgyvendinosios veiksmų planą siekiant šiuos trūkumus ištaisyti o naujoviškų vaistų iniciatyva ėmėsi konkrečių prevencinių priemonių siekiant sumažinti būsimą klaidų riziką. Ir aišku, kad yra labai svarbu, kad kuo greičiau šitai veiksmų planai būtų įgyvendinti iki pat galo. Taip pat svarbu, kad Artemis, Švaros dangus bei ENIAC gerintų interesų konfliktų prevencijos procedūras. Dėl ITER, taip vadinama brandolinės sintezės energetikos projekto, e, reikia paminėti, kad projektui vėl yra e, pateikti e, susirūpinimas, kad įgyvendinimui vėl pritrūks 290 milijonų eurų Todėl būtina, kad įmonė sukurtų tam tikrą sistemą, pagal kurią ateityje būtų galima spręsti dėl galimų išlaidų nukrypimų kur buvo neteisingai suplanuota ir kodėl tos išlaidos vis dėlto padidėja kiekvienais metais. Kadangi vis dar kūrimas įmonės kontrolės sistema susijusi su viešųjų pirkimų procedūrom, o apie tai mes jau kalbėjom du metai prieš tai, todėl būtina, kad kuo skubiau įmonė pateiktų informaciją kokiu priemonių buvo imtasi, kad šito kontrolės sistema būtų įgyvendinta laiku. Ačiū. Der nächste auf der Rednerliste ist der Kollege Marinescu, bitte. Ačiū toliau, e, kolega Marinesku, prašom. Um, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už nuveiktą darbą pranešėjams už nuveiktą darbą, už pristatytus pranešimus. Aš turiu keletą komentarų. Pirmiausia, mes turime pagalvoti. Galbūt nėra būtina atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą bendroms įmonėms. kurios trejus metus išėlės gavo sąlyginą nuomonę. tai, kas pasiūlyta, buvo įgyvendinta ir kokie dabar rezultatai. Tik tai nedaug audito atlieka valstybėse narėse ir atliekama valstybėse narėse nacionaliniu lygiu. Nelabai informacijos turime apie e, mišri, apie bendras įmonės. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Net auditų rūmų ataskaitose netiek daug informacijos yra apie tai, kokia yra padėtis, kai kalbam apie partnerių indėlį. nes finansinį dėlį, nes kalbam apie viešasias lėšas ir apie partnerių finansinius įnašus. Kokia yra padėtis? Kaip yra įvertinanta, kiek, kiek jos partneriai prisideda? Nėra pakankamai informacijos, net pačiuose pranešimuose nėra apie tai ir, ir bei audito rūmo ataskaitoje nėra informacijos. Aš norėčiau daugiau apie tai sužinoti. Norėčiau, kad atsiųstumėt man tą informaciją ir taip pat norėčiau gauti atsakymą iškeltą klausimą. Ačiū. Labai ačiū, tikrai svarbu, kad išgirstumėm visus reikalingus atsakymus. Ar yra kas nors iš komisijos pusės? Panai Nuvalį ir Nimiskan. Kas norėtų pradėti? Yes. Thank you. Dėkoju. Mes pritarėme audito rūmų komentarams, pritarėme, kad tai yra labai geras pranešimas, jis atsižvelgia į projektų iššūkius, nes turime atsižvelgti, kad projekte dalyvauja septyni partneriai, tai yra plataus masto projektas ir aišku, kad yra nustatyta tam tikrų trūkumų agentūrose, pavyzdžiui, energetikos agentūroje. Aš pritariu pranešėjo komentarams kad e, turi svarbiausi aspektai būti išspręsti, tai yra projektų, projektų mastas ir e, projektas yra peržiūrimas šiuo metu ir pirmas pasiūlymas e, dėl peržiūros, dėl projekto e, sąnaudų kainos Iki e, šių metų birželio mėnesio mes gausime tą įvertinimą. Ir birželio mėnesį jau turėsime mm, grafiką. Jis bus įvertinęs įvairių partnerių, tarptautinių partnerių. Ir bus primtas sprendimas e, iki 2016 pradžios. Dėl komentarų mes pritarėme, jog kūro elementų ir vandeninė bendroji įmonė, jos veikla gali būti e, pagerinta, atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas. Tos rekomendacijos e, liečia tos pačius aspektus ir taip pat pabrėžia e, tą pagerintą veiklą, kurią, kurios jau pasiekė agentūra. Ačiū. Nimis Gan, bitte. Um, yes, thank you and good afternoon. Ačiū, laba diena. Dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos aš noriu padėkoti pranešėjų ir komentarams, kurios komiteto nariai patikė dėl NVI bendros įmonės, taip pat dėl e, reikšmingumo ribos klaidų E, ta riba e, reikšmingai sumažėjo. Nemažai pastangų buvo įdėta, kalbant apie finansinio ataskaitų tiekimo taisyklės, kad naudos gavėjams būtų lengviau laikytis tų taisyklių ir kad būtų galima sumažinti klaidų lygį. Dėl partnerių įnašų tai yra svarbus klausimas. Iš komisijos pusės Mes mm, esame suinteresuoti, kad vis, viskas vyktų e, pagal taisyklės, taip kaip tikimasi. Sakoma, kad e, įnašai yra įnešami iš partnerių pusės ir žinoma, užtruks laiko, kol bus sukauptos lėšos. Projektas jau buvo pradėtas 2009 metais ir naujesni projektai tik visai nesiniai buvo pradėti įgyvendinti. Ir tie įnašai iš partnerių, žinoma, užtruks laiko, kol bus sukauptos atitinkamos lėšos. Ačiū. Dėkoju, nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti, tai gal pranešėjai dar norėtų kažką pridurti. E, kolega Černecki, ne. Kolega e, Vistisen irgi nenori nieko pasakyti. Baigiame svarstyti šios klausimus ir einame prie 61 darbo tvarkės klausimo. Turėtume pakalbėti apie Europos strateginių investicijų fondą. Šiandien įvyko koordinatorių posėdis. Michael Toirer e, buvo paskirtas pranešėjų. Jis turėjo būti šioje salėje ir norėjo būti su mumis, bet e, dėja jam sutrukdė nenumatytos aplinkybės. Aš tikiuosi, kad e, jis kolegoms paliko dokumentą ir kolega Alis gal galėtų pristatyti tą dokumentą pranešę vardu. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Ačiū pirmininkė, kolegos. E, na, spontaniškai galėčiau pasakyti jums, kad vienas iš e, svarbiausių aspektų, kuriuo turėtų būti peržiūrėti, e, būtų suteikimas pilnų teisių audito rūmams audituoti uh, visą strateginių investicijų procesą. Ir taip pat vertinti priemonių, kurių bus imtas efektyvumą ir veiksmingumą įgyvendinant visą šį planą. Iš vienos pusės kalbame apie tai, kad procedūros turi tapti paprastesnės, Antra vertus, būtina užtikrinti kontrolę, kuri apsaugotų šį projektą ir užtikrintų, kad skirti ištekliai būtų tinkamai išleisti. E, kiek tik tai beįmanoma, turime užkirsti kelią e, tam, kad būtų pakengta Horizontas 2020 programos tikslams. Tie, tie, tie naujieji planai neturėtų tapti kliūtimi struktūrinių fondų vystimui. E, jie neturi būti gyvendinami struktūrinių fondų sąskaita. E, Ši programa ir struktūriniai fondai turi būti panaudojami lygiagrečiai. Ir vienas iš svarbiausių aspektų, kalbant apie šį investicijų planą, yra investicijų gražos užtikrinimas ir darbo vietų sukūrimas. Nekalbame apie tokius sezoninius darbus, kurie būtų susijus, susiję su uh, konkrečių projektų įgyvenimu, bet kalbame apie ilgalaikės darbo vietas. E, šiame etape būtent apie tai kol kas kalbėjomės su ponu Toireriu ir vienas iš svarbesnių aspektų, e, kurį toriau reikėtų analizuoti, būtų susijęs su uh, tų projektų e, atranka ir įgyvendinimu. Visų pirma, atranka turi būti skaidri. Ir e, šiame kontekste norėtume išgirsti iš Europos komisijos, kuri e, šį fondą administruos. Ji turi pasakyti, kokiose srityse finansavimas bus prioritetinis Tačiau e, čia šiek tiek vėluojame, iš vienos e, pusės kalbame apie kitų trijų metų laikotarpį, antra vertus atrodo, kad nesame nustatę šio fondo prioritetų kol kas. Dar vienas aspektas yra štai koks, kad jau e, pradėtas lėšų skyrimo į šį fondą procesas. Tiek norėjau ir te pasakyti. Thank you, Chair. I wish to inform. Uh... Norėčiau informuoti, kad Europos audito rūmai jau nusprendė renkti nuomonę dėl uh, reglamento skirto strateginių investicijų fondo veiklai. Mes uh, pirmąjį ataskaitos projektą aptarinėsime jau kovo ketvirtą dieną. Tad e, tikimės, kad tą nuomonę laiku parengsime, kad galima būtų ją aptarinėti jūsų komitete. Dėkui. Na tikrai puikiai žinia e, šiais sunkiais laikais, kai gerų naujienų mažai. Aš pati save įtraukiau į kalbėtojų sąrašą ir pabandysiu e, šiek tiek pakalbėti apie reikalavimus arba mums kylančius iššūkius. Kokiu priemonė mums reikėtų, ar švelnių, ar griežtų? Aš pastaraisiais metais esu nemažai mačiusi įvairių abstrakčių projektų e, iš viso net buvo neaišku, kam jie skirti, koks jų tikslas. Ir kai yra įgyvendinamas kažkoks neaiškus projektas, tai kyla ir įvairių klausimų. Aš norėčiau, kad ponas Toirer e, būtinai svarstytų tokį klausimą kaip audito rūmų prieiga Ir čia aš kalbu ne vien tik tais apie 8 milijardus, bet apie visą fondo biudžetą. Pranešimai turėtų būti teikiami apie visą sumą, ne vien tik tais apie 8 milijardus. Mes jau turime prastos patirties. E, matėme praeitie, kaip yra kuriami patikos fondai Ir paskui būna visokių piknaudžiavimo atvejų. Kalbant apie patikos fondus, tai jos labai sunku sukontroliuoti. Pavyzdžiui, Abrutsų regione Italijoje buvo įvykę žemės drebėjimas ir buvo skirta europinė parama. Buvo įgyvendinti keli e, projektai. Ir e, E, iš tikrųjų trūko e, išsamios informacijos apie visus projektus. Taigi aš manau, kad svarbu gauti informaciją apie visus e, projektus. Europos parlamente turėtų būti tvirtinamas ir šio fondo biudžeto įvykdymas. Ko mes galėtumėm išmokti iš jau sukauptos patirties? Jeigu Europos investicijų bankas nenori e, prarasti savo reitingo, tai yra trigubos A, tai ko gero e, jis nevykdys tų projektų, kurie turėtų spręsti tikrasias ES problemas. Aš manau, kad svarbu atsižvelgti ne vien tik tais į bankų argumentus, bet investuoti ir į tuos regionus, kur investuotojai nelabai nori investuoti. Aš manau, kad čia e, didesnis vaidmo turėtų tekti Europos komisijai, atrenkant tinkamus projektus. Dėl finansinių instrumentų jų yra labai daug. Ir mums e, kyla daug įvairių klausimų, remiantis jau sukauptą patirtimę. 2013 metais aš parengiau uh, E, pranešimą apie komisijos biudžeto įvykdymą. Komisija naudojasi 14 instrumentų e, įvairiose valstybėse narėse. Ir pagal tą instrumentą kaimo plėtros programas įgyventinant nebuvo išmokėtas nei vienas euras, nors didžiulės sumos buvo pervestos bankams. Uh, ir bankai taip, gaudami tas sumas, pakoregavo savo balansus. Taigi svarbu nuspręsti ir kada turi būti lėšos išmokamas, nes kitaip kyla pavojus, kad e, bankai tas lėšas tiesiog laikys neribotą laiką. Pavyzdžiui, gyvendinant uh, 951 e, projektą e, per septynerius metus e, buvo išmokėta nedaug lėšų. Didžioji dalis finansavimo nusėdo kažkur bankuose. Ir kur, kur dabar yra tos lėšos, tai yra atviras klausimas. Uh, Na tikrai nežinau, ar mes gausime e, atsakymą į šį klausimą. Europos investicijų bankas visais pasitikė gerai. Šiuo metu e, e, Europos investicijų bankas, ES investuoja apie 700 milijonų eurų per metus, bet kai kurie klausimai yra nekeliami Pavyzdžiui, dėl e, administracinių kaštų. Kokie yra tie kaštai AUB? Aš. E, man kyla įvairūs klausimai. Kas turėtų vertinti EIB? Visi sako, kad EIB turėtų daryti uh, E, tai, e, ką darė likščiol ir taip pat tokiu požiūriu turėtų vadovautis ir Europos strateginių investicijų fondo e, atžvilgių. Na, tai yra tikrai svarbus klausimai. Jeigu steigiame patikos fondą, tai reikia turėti ir tam tikros ataskaitos. Reikia tikros, tam tikros ataskaitos apie fondo veiklą, ją turėtumėm gauti bent kartą per metus, juk vis dėlto šis fondas yra susijęs ir su ES biudžetu. Tikrai svarbu čia laikytis principingos pozicijos. Bent jau aš tai tokios principingos pozicijos laikysiuos. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Na, ko gero, tai yra toks klausimas, E, tokia tema, e, kurią visi bando apeiti ratu. Kolega Alijas, jisai dar kartą pasisakys pranešėjo vardu, prašom. Разбира се, аз поделям това, което вие... Dėkoju, ponė pirmininkė, visiškai pritariu tam, ką jūs ką tik sakėte. Sutinku taip pat. kad e, audituoti turėtų būti galima visą sumą. E, tas fondas remsis e, vadinamų garantijų mechanizmų ir 16 milijardų iš 21 milijardo ateis iš ES biudžeto. Todėl E, nesvarbu, kad kalbame apie 315 milijardų, kurie e, e, per tą garantijų fondą bus surinkti. Čia, čia svarbiausias dalykas, kaip bus atrenkami projektai ir kaip jie bus paskirstomi po visos ES teritoriją. Neturi būti valstybių narių, kurios būtų pastumtos į šalį ir negautų naudos iš e, šio fondo. Nes to fondo tikslas yra e, kaip tik sumažinti disbalansą strateginių investicijų srityje. akivaizdu, kad e, galime konstatuoti, kad toks e, disbalansas e, šiuo metu egzistuoja. Vis tik esu optimistas, esu tikras, kad e, per palygint trumpą laiką bus pasiekta gerų rezultatų. We, we ir mes to paties tikimės. Ir, Tuo baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir galime eiti prie kito klausimo. 62 klausimas. E, ponas Lezaru mums pristatys įvairias paslaptis susijusios su labiausiai tikėtino klaidų lygio analize. Tikrai labai džiugiuosi, kad šiandien išgirsime šią prezentaciją. Aišku, būtų gerai, jeigu salėje būtų ir vienas kitas naujas kolega. Suteikiu žodį ponui Lazaru, prašom. Ačiū pirminkė. Šiais metais stengiamės pasiekti skaidrumo, kai kalbame apie mūsų patikinimo e, pareiškimą. Ir aš pristatysiu šį pranešimą, e, paaiškinamas, kas yra labiausiai tikėtinų klaidų, labiausiai tikėtinos klaidos. Mano kolega Peter Vorš pateiks šią informaciją, šį pranešimą ir po to mes galėsime atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Labai didelė garbė būti čia ir pristatyti šią temą. Tema yra statistika ir šiame pranešime aš suteiksiu dėmesį statistiką. Nekalbėsime apie kitus dalykus, kurie yra atliekami auditorumuose. Sutelksime dėmesį į klaidų lygį. Šioje skaidrėje jūs matote sutarties reikalavimą srityje nustatyta prievolė. Čia du dalykai yra svarbus. Tai yra atestavimo prievolė. Tai yra, mes turime pasakyti, ar viskas yra gerai ar ne. Atestuoti, įvertinti. Pateikti bendrą apžvalgą dėl finansinių operacijų. Ir taip pat turime galimybę papildyti tai konkrečiais vertinimais ir tai yra tik galimybė, nebe prievolė prievolė yra bendra atestacija, bendra vertinimą pateikti. Čia jūs matote frazę paimtą iš patikinimo pareiškimo. Ir pirmas sakinys tai yra pareiškimas, kad visose politikos kryptise apimančioje veiklos išlaidose yra faktinių klaidų. O antras sakinys yra paaiškinimas priežastis pagrindimas to pirmojo sakinio. Pareiškimas yra, kad yra faktinių klaidų. Toliau, kita skaidrė. Vienas iš klausimų, kuriuos dažnai girdime, tai yra, kodėl mes naudojame dalinės imties metodą. Todėl, kad yra visiškai neįmanoma įvertinti visas finansinės operacijas auditoriams tiesiog yra tokia situacija, kai yra tokia situacija, kai negalima visko vertinti, tuomet įmama dalinė imtis. Toliau, norime jums priminti, jog yra miriadai vairiausių išlaidų schemų, įvairiausių finansinių operacijų ir tas iššūkis, kuris kyla mums, mes turime parengti gana paprastas išvadas, prieinamas išvadas, kai visą tai išanalizuojame. Tai reikalauja tam tikros dalinės imties metodo ir kokias tas imtis, kokias dalinės imtis reikėtų naudoti. Čia yra įvairiausių rūšių ir čia mes tris svarbiausias imtis apibriešime. Pirmiausia, vertinimų pagrista imtis. Gali auditoriai kartais e, vertinti pačias rizikingiausias operacijas. Ir jeigu imamasi šio metodo, tai tuomet bus randama daug klaidų, bet tai nebus reprezentatyvi imtis, nespindės tikrosios realybės. Vertinimų pagrista imtis vaidina tam tikrą vaidmenį, tačiau nėra pagrindinis metodas. Antras dalykas – paprastoji atsitiktinė imtis. E, čia yra tokia problema, kad būtų įvertinamos labai nedidelės operacijų, nedidelės sumos. O trečia imtis tai yra piniginė vertė pagrista imtis. Ir tai čia jūs matote tikrąją, tikrą pavyzdį iš mokslinių tyrimų srities. Ir išlaidos sudaro 10,4 milijardus eurų. Ir Čia galima antroje eilutėje, antrame stulpelį matote e, operacijos populiacijoje. Matote, kad operacijos yra gana e, nedidelės. Daugiau nei pusė patenka nuo 0 iki 10 tūkstančių eurų. Ir jeigu paprasta atrankos imti pasirinktumėte, tai daugiau nei pusė tų imčių patektų šią sritį. Tačiau, kaip matote, tai nelabai reprezentatyvi imtis. Toliau. Paginė vertė pagrista imtis. Čia mes e, vertiname išlaidų, išlaidas, išlaidas populiacijoje. Čia sutelkėme dėmesį į tas operacijas, kurios apima didelės sumas. Tai yra mokėjimai, kurie viršė 10 tūkstančių eurų ribą. Toliau, jeigu yra paprastas atsitiknis, paprastos atsitiknės imtis, tai mes nežinome, koks yra dažnis klaidų toje populiacijoje. Nežinosime, neturėsime informacijos apie e, didelės sumas apimančius mokėjimus, ir mes turėtume gauti informacijos, kaip buvo panaudotos lėšos. Kita skaidrė. Kai mes e, sprendžiame dėl imties dydžio, į ką reikia atsižvelgti reikšmingumo ribą visų pirma, 2 procentai jau daugelį metų yra naudojama reikšmingumo riba. Antras dalykas yra e, pasitikėjimo lygis pageidaujamas 95 procentai pasitikėjimo. Paskutinis e, sąraše dalykas yra nustatytas klaidų lygis. Eikime prie kitos skaitės, aš pabandysiu paaiškinti. Tikiuosi, kad tai yra jums suprantamas dalykas. Iš metinės ataskaitos paimta, e, e, paimta diagrama, kuri rodo labiausiai tikėtinų klaidų lygį raudona linija viršutinė klaidų lygio riba rodo, kai yra 95 procentų pasitikėjimo lygis, o žalia linija rodo e, žemutinę ribą. Veiksmingiausias galimas audimas, auditas būtų ta žalioji linija virš 2 procentų. klaidų lygis virš dviejų lygių, kai yra 95 procentai pasitikėjimo lygis. 2009 metais mes labai netoli nuo to buvome. Tai atitiko reikšmingumo ribą. Per kitus du metus e, ta žalioji linija pakilo virš 3 procentų ribos. Mes galėjome pagrysti rezultatus tuo, kad sumažėjo imties dydis. Pereikime prie kitos skaidrės. Čia yra palyginimas. 2014 metų metinė ataskaita e, nurodys, kas buvo atlikta šiais metais. Mes išnagrinėjome 2012 metų operacijas. Ketvirtis iš jų iš sanglaudos srities, panašus kiekis žemės ūkio srities ir likusi dalis – iš tiesioginio valdymo. Būtų galima sumažinti imčių e, dydį iki 600, jeigu būtumėm tai padarę, tai turėtume išnagrinėti virš 200 e, e, operacijų sanglaudos srityje, 233 žemės ūkio srityje ir 164 tiesioginio e, valdymo ir administravimo srityje. Mes negalėtum nustatyti e, klaidų lygio tiesioginio valdymo srityje. Mes vertiname operacijas tuomet, kai naudos gavėjas uh, pagrindžia, kaip jisai panaudojo tas lėšas, kokios e, veiklos buvo imtasi ir kokias patyrė išlaidas. Apie avansus ir išankstinį finansavimą mes šiuo atveju nekalbame, kai komisija kažkam kitam e, persintė lėšas Ir jeigu mes kritikuotume e, komisiją, jeigu kritikuotume naudos gavėjų tam tikrą veiklą, tai tikrai komisija nebūtų pastenkinta. Kita skaidrė. Imtis įmamumos e, ne vieną kart metuose, 2015 metais pradėsime imtis imti jau ateinančiais mėnesiais ir metų pabaigoje dažniau reikės tas dalinės imtis atlikti e, prieš galtinai parengiant metinę ataskaitą. Kai nagrinėjame, analizuojame operaciją, turime pažiūrėti, ar teisėta ir, tai, ir tiksli ta operacija. Panagrinėjame, kaip atliktas skaičiavimas. Jeigu nustatyta, kad klaidingai apskaičiuota, tai tuomet mes įvertiname, kiek tas apskaičiavimas yra teisingas, kiek, kiek jis yra reikšmingas. Gali būti dvi ar trys klaidų galimybės, gali būti kiekybiškai vertinamos e, klaidos. E, Čia ekstrapoliacijos principas naudojamas ir kalbama vėliausiai tikėtinas klaidas, toliau apie kiekybiškai neįvertinamas klaidas ir susijusias su kitais atitikties klausimais ir dažnumu. Mes galime tuomet pasakyti, kokia, koks yra dažnumas klaidų toje imtyje. Negalima pasakyti visoje populiacijoje, bet tik tai toje imtyje. Ir kaip sakiau, imtis yra susijusi su didesnėmis sumomis. Čia mes e, primename tai, ką nustatėme 2013 metais. Šešiasdešimt procentų susiję su lėšų gražinimo e, schemomis. 14 procentų susiję su teisę e, į, į, į finansuojamas išlaidas. Todėl čia yra nuotrauka. Jūs čia matote, kad yra tam tikrų dalykų, kurių negalima kiekybiškai vertinti. Pavyzdžiui, viešumas, viešinimas, plakatai, skelbimai kur reikia aiškiai vardinti, iš kur yra e, gaunamos lėšos. Ir jeigu nėra taip viešai paskelbiama e, informacija, nėra tam tikro plakato ar pranešimo viešo, e, tai mes siunčiame laišką, bet tai nėra vertinama kaip klaida. Viešojo pirk... Viešųjų pirkimų srityje klaidų yra nustatoma, kaip pavyzdžiui dokumentų trūksta, kažkokių terminų nesilaikome, bet mes taip pat tai nevertiname kaip kiekybiškai vertimų klaidų. Taip pat, kai yra nesilaikoma numatytų terminų, kai žmonės gauna pinigus ir iki pirmos rugsėjo turi baigti tą projektą, bet nebaigia iki e, spalio pirmos, mes tai nevertiname kaip kiekybinės klaidos. Yra daug dalykų, kurių, kurių, kurias mes nusatome, kurie mums yra neprimtini, bet mes to nevertiname kaip klaidų, kiekybiškai vertimų klaidų. Dar vienas dalykas, kai yra, kai gauna pilną atlyginimą asmuo, bet tik tai pusę darbo laiko skiria tam projektui. Taip pat, kai yra gražinamas PVM arba kai kažkas teikia paraišką dėl pagalbos, bet išlaidas patyrė anksčiau nei pateikė tą paraišką. ir gali būti 50 procentų klaidų lygis tokiam projektui. Čia matote e, žemės ūkio sklypą, kur iš tiesų netinka žemės ūkio paskirčiai ir kai yra e, prašoma lėšų, mes turime įvertinti, kiek yra deklaruotos žemės Jeigu čia yra tik tai nedidelė dalis to žemės ūkio ploto, o visa kita dalis, tarkim, yra ganikla, tai tuomet mes tiesiog išmatuojame ir pakoreguojame. Toliau finansiniai pataisimai. Atsiemimas įeina, kai valstybė narė sako, kad neatsijims prašymą dėl finansavimo, dėl tam tikrų projektų, dėl išlaidų vienos rūšies, tai tuomet valstybė narė galėtų tas lėšas panaudoti kitiems projektams. Labai retai, tačiau kartais būna grinėjai finansiniai pataisimai. Tokiais atvejais valstybė narė negali panaudoti uh, pataisytus ir sugražintų sumų tiesiog praranda e, teisėtas lėšas ir ES finansavimas e, išlaidų toje valstybė narėje yra sumažinamas. Tačiau tie pinigai sugrįžta į biudžetą ir jos galima pakartotinai panaudoti, tačiau ne tai konkrečiai valstybei nariai. Atitikties patvirtinimas tai yra konkretus mechanizmas naudojama žemės ūkija, žemės ūkio e, sektoriuje. Jis yra skin, skirtas bausti už taisyklių pažeidimą. Bet tai nesusiję su finansiniais pataisimais ūkininkų lygių. Buvo spaudoje komentaras šiuo klausimu dėl atitikties patvirtinimo sprendimų. Mes e, svarstame įvairias taisomasias priemonės ir jos turi poveikį labiausiai tikėtinų klaidų lygiui. Čia yra sąrašas e, veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama arba ne visada atsižvelgiama, jeigu patikrinimai nepriklausomai atliekami nuo mūsų audito jeigu patikrinimai atliekami prieš mums atvykstant ir jeigu daro tai poveikį atskiram, atskirai paraiškai, tai mes esame linkę tai atsižvelgti. Kiekvieną atskirą atveju, žinoma, reikėtų vertinti, bet jeigu iš kitos pusės, jeigu yra imamasi taisomų priemonių tuo met, kai mes jau apsilankėme, yra labai malonu matyti, kad yra imamasi taisomųjų priemonių. Tačiau ne visada tai leidžia e, sumažinti klaidų lygį. Ir jeigu yra labai bendro pobūdžio, teisumo veiksmai irgi sunku juos, juos įverti ir atsižvelgti. Mums reikia labai aiškios informacijos, e, kas, e, kokia informacija yra teikiama dėl e, siekiant lėšų susigražinimo. Aš manau, kad leisiu jums patiems perskaityti tai ir pateikti klausimus. Čia mes labai, aiškiai, labai paprastai bandome paaiškinti, kaip ekstrapoliacija yra vykdoma. 150. Aš norėčiau, kad būtų galima atlikti daug patikrinimų ir, at, ir rasti vos kelias klaidas. Mes turime apskaičiuoti pasitikėjimo ribas ir mane, e, manęs paprašė ne, nepateikti jums tos konkrečios e, formulės, kaip tai yra apskaičiuojama, bet labai svarbu tas standartinis nukrimpimas nuo imties. Kuo didesnė imtis, tuo yra patikimesni rezultatai. Tačiau čia e, formulė naudojama ir kvadratinė šaknis. Toliau 2013 metų rezultatai, jeigu pasižiūrėtume į žalias, žalius taškelius. Ten matote labiausiai tikėtinas klaidas e, žemės ūkiai 3,6 procentai, ketvirtas skirsnis 6,7. E, Čia yra gana didelis skirtumai tarptų operacijų, bet matote, kad persidengia tie pasitikėjimo intervalai, pasitikėjimo lygiai. ir galime pasižiūrėti, kas vyktų, jeigu apimtumėm dviejus metus. Nebuvo didelių pokyčių, gana nuoseklus rezultatai. Ir už dvius metus dvigubai didesnis yra imčių dydis. Ir pirmas ramstis žemės ūkis tikrai rezultatai ten nėra prastesni nei kaimo plėtros sektorija. Toliau kita skraidė. Penktas skirsnis susijęs su regionų politika. Pirma eilutė 2013 metams skirta 6,4 procentų yra intervalas. Komisija jums teikia gana daug informacijos metinėse veiklos ataskaitose ir tikrai man labai daro įspūdį, kaip komisija gali pateikti tą informaciją, nes Mums atrodo, kad ta informacija tikrai yra sunku taip pateikti. Komisija remiasi valstybių narių pateiktais duomenimis. 2,8 procentai toks yra vidurkis ES lygių pagal regio generalinio direktorato metinės veiklos ataskaitą. Jeigu lygintumėm su mūsų rezultatais, ką mes nustatėme ir ką generalinis direktoratas nustatė atitinkamuose išlaidų sritise. Žemės ūkio sektoriuje 3,6 procentai, o agri direktoratas nustatė 2,7 yra 0,9 procentais žemesnis skaičius, mažesnis skaičius. Panaši situacija dėl kaimo prietlos. Šiek tiek mažesnis dydis užimtumo gana panašų skaičiai mūsų ir redžio direktorato. Tačiau didelis skirtumas tarp mūsų skaičių, skaičių ir, ir regio direktoratų regioninės politikos srityje. Aš tikiuosi, kad mano pranešimas nebuvo pernelik nuobodus, kad suteikiu jums tam tikros informacijos, kokiais statistiniais metodais mes remiamės, kokius, kokias turime galimybės ir apribojimus būtų labai sunku galvoti apie kažkokią alternatyvę statistinę imti, siekiant įvertinti, kas vyksta populiacijoje. Galbūt ateityje mes galėsime pagerinti, patobulinti procedūros, kaip gauti informaciją iš valstybių narių ir kaip komisija galėtų sutikrinti tos duomenys, tai suteiktų žymiai daugiau informacijos. Tačiau kol kas Mes tikrai dedame daug pastangių, kad galėtumėm pateikti jums galima išsamesnę informaciją. Tačiau, žinoma, yra ir tam tikrų statistinių apribojimų. Tai tiek ačiū. Vielen herzlichen Dank. Labai ačiū. Na, tikrai labai viskas sudėtinga, tikras mokslas, bet buvo be galo įdomu išgirsti tokios informacijos. Aš norėčiau užduoti klausimą, kuris visukasi mūsų galvose. Kaip būtų galima palyginti komisijos ir audito rūmų naudomus metodus? Matome, kad skaičiai tikrai labai skiriasi. Komisija remiasi mažesniais skaičiais. Tai kokia yra jūsų nuomonė apie šį faktą, kad yra naudojami ne vienodi metodai, taip pat e, e, vykdant ir viešuosius pirkimus? Ką apie tai manote? Ar mes jau turime susirūpinti, ar visiškai pakanka to, kas jau daroma dabar? Iš anksto dėkoju už atsakymą. You, Ačiū pirmininkė. Aš pasakyčiau, kad e, tikrai didelių skirtumų tarp komisijos ir auditorumų požiūrio nėra. O konkrečiai kalbant apie viešuosius pirkimus, komisijos tikslas yra apsaugoti ES biudžetą. Audito rūmų tikslas yra kvantifikuoti tas klaidas, kurias mes aptinkame tikrindami operacijas. E, biudžeto patvirtinimo rezoliucijos kontekste Europos parlamente mes e, dirbame draugė su komisija, stengdamėsi surasti bendrą pagrindą, kad galima būtų išvengti metų metais besitęsiančių diskusijų dėl viešųjų pirkimų srities klaidų kvantifikavimo. E, toje pačioje 2012 metų rezoliucijoje e, mes kalbame apie susietosios paramos problemas ir e, aš ir mano kolega, kuris e, yra atsakingas už e, patikimumo deklaraciją, esame pasiryžę toliau dirbti su komisija, užtikrinant daugiametiškumo principą, kad, kad būtų tam tikras e, pozicijų suartėjimas daugiametėje perspektyvoje kad galėtume e, vėl, išvengti vėl e, kasmetinių diskusijų šiuo klausimais. Kaip kolega Peter Welsh e, paminėjo, privalome taikyti statistinę metodiką, apskaičiuodami netitikties lygį e, pagrindinėse operacijose ir e, mes ir toliau užsiimame planavimu ir teikiame atitinkamas ataskaitas e, teisės aktų leidėjams, kad jūs galėtumėte vykdyti savo prievolės, savo priežiūrinės prievo, prievalės. Jei galėčiau ir aš noriu porą žodžių pridurti, aš pasisakymę paminėjau, kad e, e, mums e, salginai tinka Agri generalinio direktorato teikiami skaičiai, reikia pasakyti, kad savo metodiką per pastarusius per pastarosius e, porą metų patobulino, tas pats pasakytina apie e, regijo generalinį direktoratą per pastarosius metus, bet vis tiek reikia pasakyti, kad tai yra dar tik tai procesas, galutinis tikslas nėra pasiektas. Na, mes esame irgi pasirengę prisidėti prie jūsų kelionės nors tos kelionės tiksla dar ir, kažin, ar e, greitai galėsime pasiekti. Jūs kalbėjote apie tai, kad vykdant viešuosius pirkimus, klaidų tikimybė yra tik tais viena trečioji. Kodėl, gal galite paaiškinti? Todėl, kad yra tiek daug dalykų viešuose pirkimuose, kuriuose gali atsitikti klaidų, tai labai sudėtinga sritis. Labai e, tikėtina, kad kartais mes nuvykstame patikrinti e, viešųjų pirkimų operacijų ir ne, ne, ne visi dokumentai yra prieinami. Sakysime, nėra vokų, kuriuose buvo pateikti pasiūlymai, o kiti dokumentai yra. Ir tada mes galime daryti išvadą tik tai, remdamiesi šimtų procentų tų dokumentų, kurie mums buvo prieinami. Bet vis tiek turime paminėti tai, kad ne visi dokumentai buvo išsaugoti. Prieš porą metų buvo atvejas, kai pati komisija vietoj to, kad oficialiame leidinyje paskelbtų apie laimėtoją, išsiuntinėjo elektroninius paš, e, laiškus tiems, kurie pateikė savo pasiūlymus, informuodami, kad e, jie nelaimėjo. E, tai buvo klaida, kadangi informacija nepasirodė oficialiam leidinį, o kitaip, bet niekas dėl to nenukentėjo Ir, ir mes neturim pervertinti tokių e, dalykų svarbos ir nemanome, kad tie dalykai turi atsispindėti klaidų lygyje. Taigi mums e, reikia apsispręsti, kas iš tikrųjų yra šimtaprocentinė klaida, o kas tiesiog e, padaryta ne taip. Labai ačiū. Panašu, kad kolegos šiandien reaguoja šiek tiek vangiai, galiu tai suprasti nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti, tai ačiū mūsų svečiams už tikrai įspūdingą pasakojimą. Mes mielai prie šių klausimų dar grįšime ateityje. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote ir taip įdomiai apie viską papasakojote. Jau priartėjome beveik prie pat pabaigos. Dar mums liko 64 klausimas. Aš jūs informuosiu, kaip vyksta trišalės dėrybos dėl baudžiamosios teisės harmonizavimo, siekiant kovoti e, su ES finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimų, taikant baudžiamosios teisės priemonės. Mes bendradarbiaujame su Lybe komitetu ir šiandien įvyko trišalės dėrybos. na tikrai yra nedaug tokių, kurie e, ištvermingai tose darybose dalyvauja. Ačiū jiems už tai. Na, o kitiem papasakosiu, kad jau du kartus buvome susitikę visko aptarti, matome, kad taryboje labai priešinamasi komisijos pateiktam tekstui. vėl ir vėl matome, kad taryba grįžta prie jau suderintų tekstų ir vėl juos iš naujo taiso. Ir šiandien taip atsitiko. Tai yra tikrai labai blogai. Žengiama trys žingsnius į priekį ir du atgal, bet šiandien buvo žengti trys žingsniai į priekį ir keturi atgal mes vis dar nesustarėme dėl tų pačių klausimų. E, pavyzdžiui, koks e, vaidmuo tenka Europos prokuratūrai kovojant su PVM sukčiavimu. Man atrodo, kad net, pavyzdžiui, bent jeigu jau vyksta tarp valstybinis sukčiavimas PVM srityje, tai turėtų e, tokius, tokias bylas spręsti ir Europos prokuratūra. bet panašu, kad kol kas situacija nepasistumėjo į priekį. Dabar dėl minimalių ir maksimalių bausmių. Čia irgi situacija sudėtinga. Mes nesusitarėme ir dėl minimalių bei maksimalių bausmių ribinių verčių. taryba e, maksimalę e, bausmę e, sumažino nuo penkerių metų iki ketverių metų. Iš viso iš reglamento išbraukė senaties apibrėžimą ir kai kurios dalykus nori palikti tik tais preambulėje. Na, mes nesame pasirengę pritarti tokiems tarybos norams. Europos prokuratura veikia e, pagal nustatytą teisinį pagrindą. Ji turi būti pajėgi imtis veiksmų nuo pat savo veiklos pradžios. Viskas sudėtinga. Mes vis dėlto esame nusiteikę ir toliau dėrėtis, nes manome, kad tai užtikrins geresnį bendradarbiavimą teisingumo srityje visoje Europos Sąjungoje. Uh, Aš nenoriu užbėgti įvykiams už akių, bet dar neturime gerosios naujienos, dar nematome tų baltųjų dūmų, e, kurie pasirodo, kai jau yra geroji žinia. Taigi šiandien tie balti, balti, rūmai nepa, balti dūmai, atsiprašau, nepasirodė. Mes derame su taryba, bet tarybos pozicija panašu, kad e, netitinka netgi, nesutampa su mūsų pozicija netgi dėl teisinio pagrindo. Na, e, viskas tikrai trunka ilgai, labai ugdo mūsų kantrybę. Aš esu nusivylusi. Mes, kai e, kūrėme Lisabono sutartį, tai numatėme e, teisinį pagrindą Europos prokuratūrai tam, kad prokuratūra galėtų imtis veiksmų. Ir dabar galiu pasakyti tik štai ką. Mes žinome, kad valstybių narių e, teisės sistemose reikės pokyčių ir suprantame, kad tai nebus lengva, bet toks jau tas gyvenimas. Jeigu e, mes būtumėm nieko nedarę, tai ES nebūtų pasiekusi tiek daug, kiek jau pasiekė. Teisingumo srityje valstybės narės visą laiką priešinsis, mes taip ir manėme. Uh, To ir tikėjomės. ES sukurta vidaus rinka, kuri atneša daug privalumų visiems. Valstybės narės vidaus rinkai irgi priešinosi, bet mes judėjome į priekį. Ir jeigu mes būtumėm nieko nedarę, būtumėm nieko ir nepasiekę. Dabar teisingumo srityje matome, kad valstybės narės taip priešinasi, kad net neįmanoma žengti pirmo žingsnio. Taigi e, šis klausimas turėtų būti perkeltas į politinį lygmenį, nes man susidaro toks įspūdis, kad darbo, darbo grupės tiesiog rimtai visų klausimų nevertina. Mes negalime pasiduoti. Mums uh, tikrai labai svarbu, kad būtų išlaikytas tas teisinis pagrindas. Mes matome, e, kiek daug lėšų kiekvieną dieną yra prarandama dėl to, kad nėra harmonizuota baudžiamoji teisė valstybėse narėse. E, Nusikalteliai, organizuoto nusikalstamumo atstovai gali pasirinkti tas valstybės narės, kurios jiems palankiausios. Uh, Bet mes rinkėjams negalime pasakyti, kad jau sukūrėme vidaus rinką, bet neturime drąsos kovoti su nusikalteliais, kurie švaisto ES lėšas. Tikrai gėda būtų piliečiams pasakyti, kad mes negalime su tais nusikalteliais taip kovoti, kaip piliečiai iš mūsų tikisi. Socialdemokratų frakcija dalyvavo irgi e, šioje diskusijoje ir turiu Jūs patikinti, kad mes nepasiduosime ir toliau darbą tęsime, nes jeigu nieko nedarysime, tai tikrai mūsų neveik, e, neveiksmas atne, atneštų daug žalos Valstybės narės sprendžia dėl Europos prokuratūros, mes e, tik tais dalyvaujame klausimuose. Mes turėtumėm vis dėlto siekti bendro sprendimo procedūros, nes bendro sprendimo procedūra yra vienintelė, kai ir mes galime tarti svarų žodį. mes tikrai norėtumėm, kad būtų rasta teisinga išeitis. Toks būtų mano pranešimas. Aš nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Tai galime baigti svarstyti 64 klausimą. Kolega Balčytis, prašom. E, ačiū, germa pirmininkė. Tai iš tikrųjų Europos prokuratūros institucija ir jūsų dabar iškelta problematika, jinai visiškai yra suprantama Tai kiekvienoje valstybėje, nors yra liktai skirtinga teisėsaugos e, struktūra, teisinė bazė, tačiau landos tam tikros egzistuoja. Ir mums reikia labai aiškiai suprasti, kad čia nebus lengva kova. Tai yra kova dėl principo, todėl kad jeigu mes įvestumėm tam tikrą sistemą, o europiniai pinigai, tai kiekvienoje valstybėje yra didžiuliai, Tai tikrai noriu palinkėti jums drąsos ir aš manau, kad daugelis mūsų komiteto narių tikrai palaikys bet šitas kova bus e, sudėtinga. Aišku, nieko čia pagodančio ir nepasakiau, tačiau aš manau, kad mes esam teisingame kelyje, kada kalbėjom apie Olafo sistemos tam tikrą reformą, šiandieną matėme tam tikrą statistinių metodų pritaikymą ir mes einame į tam tikrą e, aiškę e, duomenų surinkimo principus, bet jūs esate teisi, kad e, nebaudžiamumas neturi egzistuoti, o kai kuriuose šalyse vis dėlto yra dar tam tikri apraiškos elementai. Ir nors aš ir priklausau socialdemokratų frakcijai, tačiau aš visapusiškai palaikysiu šitą idėją. Ačiū. Ja, vielen, vielen Dank. Fortsetzung folgt wie bei einem ordentlichen. Labai ačiū. Na, galiu pasakyti, laukite teisinio, kaip ir e, įvairių romanų atveju. Uh, Nėra kitų papildomų klausimų mūsų darbo atvarkė, tai, tai aš jūs informuosiu, kad kitas mūsų posėdis vyks kovo 23 dieną nuo 15 valandos ir visą kovo 24 dieną. Linkiu visiems gero vakaro, posėdis baigtas.